Hyvää huomenta. Jatkamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta ja pyytäisin... Labas rytas. Tęskime mūsų pakomičio posėdį ir paprašysiu užsidėti ausines. Deja, tai teks padaryti, nes kitaip manęs nesuprasite. Vakar vakare kalbėjome apie filmą ir jame buvo išklaustas vien mano motinos. Po to tai vyko diskusijos, o dabar iš karto tęsime Kinijos klausimo svarstymą. Vyks viešasis klausimas ir kalbėsime apie padėtį Kinijoje. Tam turime labai konkrečią priežastį. Lapkričio 21 dieną įvyko su Kinija žmogaus teisų dialogas, o vakar vyko viršūnių sutikimas su Kinija. Norėčiau priminti, jog mūsų žmogaus teisų pakomitetis nuolat bando siekti, kad iki viršūnių sustikimo prasiskverbtų ir žmogaus teisų dialogo rezultatai apie šios dienos programą. E, mm, Turime keletą iškilių kalbėtojų, laiko turime iki 11 valandos. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį ES institucijų atstovams ir jūs informuosite mus apie žmogaus teisų dialogą bei viršūnių susitikimą. Po to suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams ir tikiuosi, kad po to įvyks gyva diskusija. Na, turime svečių ir gaila, kad parlamentarai dažnokai vėluoja, kaip ten bebūtų, jie tikrai ateis. Na ir dabar suteiksiu žodį ambasadoriui Nordlanderiui, kuris pasisakys pirmininkaujančios šalies vardu. Ir jis informuos mus apie žmogus teisų dialogą bei viršūnių susitikimą ir ypatingą dėmesį skirs žmogaus teisų dialogą aspektams. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Norėčiau pradėti nuo teisinio seminaro, kuris paprastai vyksta prieš patį dialogą, kaip daugelis iš jų žinote. Jis e, vyksta iškart prieš vyriausybės lygio dialogo. Ir šis iki seminaro metu buvo kalbama apie e, žmogaus teisės ir teisės aspektus, e, ekonominės krizės akivaizdoje, tai aišku, liečia ir darbo teisės aspektus. Profesorius Šeberis yra ekspertas, jis informuos mus plačiau ir džiugu, kad seminaras įvyko nežiūrint dėl tam tikrų sunkumų iškilusių dėl galimybės dalyvauti seminare. Na, paprastai, lankantis Kinijoje, mes apsilankome ir vietoje, tačiau dėja su šis iki su kimiečiais nepavyko starti, kur galėtume apsilankyti. Na ir vietoj to, kad išvyktume iš Pekino, mes apsilankome kai kuriuose e, vyriausybės organizacijose, institucijose Pekine įvyko labai įdomus pokalbiai, pavyzdžiui, su akademikais E, besispecializuojančiais teisės srityje, o taip pat susitikome ir su teisininkais, e, advokatais. Nu, taip pat bendravome ir su tomis vyriausybės e, institucijomis, kurios bendradarbiauja techninių lygių su komisija ir institucijomis. Uh, Na, mes kalbėjome su kiniečiais apie teisinės reformas, teisinės valstybės pri, principus, e, advokatų vaidmenio, taip pat sulaikymą be teismo. Na ir ne vien tik seminaro metu, bet ir kitų sustikimo metu mes kalbėjome apie žmogaus teisų gynybą e, ekonominės krizės, ekonominės krizės akivaizdoje. Ir Tai yra svarbus tarptautinių bendradarbiavimo formo klausimas. Na ir mes kalbėjome apie žmogaus teisų komisaro biuro atidarimą Kinijoje. Ir Kinijos delegacija buvo gausi, joje buvo atstovaujama kelios ministerijos ir kiti vyriausybės organai. Ir pokalbių metu nuotaikos buvo neblogos na, kaip pasakyta, pranešime spaudai pasikeitimas nuomonėmis buvo atviras. Iš ES pusės mes kėlėme. E, e, pilietinių ir politinių teisų konvencijos ratifikavimo Kinijoje. E, Tačiau kiniečiai kaip ir nieko konkretaus negalėjo pažadėti, nes ratifikavimas užtrunka jau pas juos dešimt metų. Taip pat mes kalbėjome apie uh, mirties bausmės klausimą ir Kinijos. Uh, Ir tai, jog Kinija turėtų ratifikuoti konvenciją dėl mirties bausmės netaikymo, tačiau kiniečiai tai taip pat nieko naujo nepažadėjo. Ir Na, taip pat mes kalbėjome apie ribojimą naudojimuosi internetu ribojimą, taip pat kalbėjome apie vadinamus juoduosius kalėjimus. Tai yra tokios institucijos, kur žmonės yra sulaikomi be teismo ir šios institucijos nesirime jokių teisinių pagrindų. Tačiau kiniečiai neigia tokių juodųjų kalėjimų egzistavimą. Taip pat kalbėjome ir apie kankinimus bei žmogaus teisų gynėjų padėtį, taip pat e, Činčiango neramu, ir Tibeto neramumus bei po to vykusios žmogaus teisų aktyvistų sulaikymus. Kaip žinote, kiniečiai e, tuos neramumus laikė nusikalstamais ir jie nebuvo patenkinti pareiškimais, kurias ES padarė prieš dialogą. Tų pareiškimų metu ES pasmerkė mirties bausmę, kuri buvo skirta žmonėms dalyvavusiems šiuose neramumuose. Na ir galiausiai mes kalbėjome apie teisės valstybės principus, nes mums krenta į akis tai, jog teisės valstybės principų taikymas Kinijoje susilpnėjo. Na, tai rodo ir tai, jog nemažai teisininkų prarado savo licencijas. Na ir buvo skirta nemažai, tikriausiai teisėjų, kuriems trūksta teisinės pakirties. Taip pat e, yra ir kitų fenomenų, kurie pakerta teisinės valstybės principus Kinijoje. Kiniečiai savo ruoštų kritikavo žmogus teisų padėti kai kuriuose valstybėse narėse, be kitako ir Švedijoje. Buvo kalbama apie samių padėtį Švedijoje. Ir taip pat incidentų susijusių su mečetėmis pietų Švedijoje. Mes e, e, kiniečiams iš juos kaltimus atsakysime raštu. Taip pat iš kiniečių pusės gavome atsakymus raštu dėl konkrečių mūsų užduotų klausimų. Tai, aišku, teigiamas dalykas ir dialogo pabaigoje mes apsilankėme pas užsienio reikalų ministro vicepirmininką ir vėlgi mes kalbėjome apie teisinės valstybės principus mirties bausmę bei paaiškiname uh, e, Lisabono sutarties ypatybės. Viceministras uh, konkrečiai nieko nekomentavo, tačiau jis nurodė, jog šis dialogas yra vienas esminių mūsų santykių elementų. Na Ir kaip minėjote, ponė pirmininkė, po šio seminaro ir dialogo įvyko viršūnių susitikimas, kurio metu buvo iškelta keletas žmogaus teisų klausimų, kaip tai atsispindi ir pranešimės spaudai, tačiau ir užsienio uh, ministrų lygių uh, žmogaus teisų klausimai taip pat buvo keliami. Dėkuoju, ponė ambasadoriau Nortlanderiui už šią suteiktą informaciją. Na, dar sėki išgirdome. Uh, tai, jog kiniečiai kritikuoja ir mus už žmogaus teisų padėtį ir daro įspūdį tai, jog mūsų partneriai gerai informuoti apie žmogaus teisų pažeidimą atvejus Europos Sąjungoje. Pone ambasadoriu, turėčiau Jums konkretų klausimą. Ar jūs palėtė situacijos Hudžam klausimą? Jis yra Sakharovo premijos laureatas ir kokia yra jo šeimos padėtis, kaip atrodo. Taip, mes keliame šį klausimą ir taip pat palėtėme ir keletą kitų asmenų bylas, galbūt ne, kurios galbūt nėra įtrauktos į mūsų raštų parengtą sąrašą, kurį perdavėme kiniečiams, tačiau kiniečiai į šios klausimus neatsakė, išskyrus kai kurios formalumus. Tai yra tai, kad e, bausmė skirta, nuosprendis priimtas, tačiau dėja daugiau informacijos negavome. Dėkoju. Kągi, dabar galime suteikti žodžių dikomisijai šio klausimą. Mikalis Kuokas. ir Toby Kingsentine iš komisijos pusės, prašau. Uh, so, um... Iš tikrųjų, nelabai ką turiu pridurti. Galbūt norėčiau dėl UČE šiek tiek daugiau informacijos suteikti, nes turime informacijos, kurios gavome ne iš Kinijos valdžios atstovų, iš kitų šaltinių, jo sveikatos būklė išlieka bloga. Uh, nepaisant to, kad jis gauna vaistų, tačiau iš tikrųjų jis yra labai silpnas dėl jo žmonos. Tai remiantis mūsų turimais duomenimis, jai taikyti apribojimai ir suvaržymai buvo beveik panaikinti, nepaisant to, kuomet Kinijoje lankėsi prezidentas Obama, Hudžia žmona buvo patalpinta po namų areštų. Per viršūnių sustikimą mes paskelbėme bendrą pareiškimą. Vakaris buvo išpublikuotas dėl žmogaus teisų, ten yra atskira pastraipa, aštuntoji. Ten yra kalbama apie bendrus įsipareigojimus saugoti, gerbti žmogaus teisės ir e, teisinės valstybės principus, taip pat bendradarbiauti žmogaus teisų srityje. Taip pat yra pabrėžiama žmogaus teisų dialogo svarba bei teisinio seminaro, kurį vykdėme reikšmė, aiškiai įsipareigojame bendradarbiauti šią srityje siekiant pažangos. Taip pat minėjome piliečių politinių teisų konvencijos ratifikavimo būtinybę. Tačiau turiu pabrėžti, kad ES taip pat labai aiškiai pabrėžė savo susirūpinimą dėl to, kad ši konvencija neratifikuojama jau 11 metų. Buvo paminėtas taip pat e, Junktinių tautų žmogaus teisų apsaugos mechanizmas, būtinybė su juo bendradarbiauti. Ir šie klausimai buvo iškelti per viršūnį sustikimą, per trejato sustikimus e, užsienio reikalų ministrų kontekste taip pat šie klausimai buvo iškelti komisijos pirmininko Baroso, kuomet jis susitiko su Kinijos vadovais bendrame žmogaus teisų dialogo vertinimo kontekste ir mes tikimės, kad e, kuomet vėl pratesime dialogą, pakalbėsime apie pasiektus rezultatus su kinais tai galėsime tikėtis ir kažkokių konkretesnių veiksmų. Tiek būtų mm, papildoma informacija iš manęs pradėsant ambasadoriaus mintis. Ačiū labai. Sako pirmininkė, mums yra visiškai aišku, kad taryba atlieka atitinkamą žmogaus teisų dialogo poveikio įvertinimą. Yra labai svarbu apie tai kalbėti atvirai ir tikiuosi, kad greitai galėsime gauti atitinkamą tarybos ataskaitą, kad galėtume suvokti, kokie kryptimi vystosi žmogaus teisų dialogas ir ar jis yra veiksmingas. Mūsų tarpe turime iš tikrųjų daug ekspertų. Norėčiau pasveikinti poną Gao Venkian. Jis atstovauja žmogaus teisų konsultantų organizacijai Kinijoje. Jis atvyko pas mus iš New Yorko ir e, jis mums yra išdalinęs tam tikros informacinės medžiagos arba dokumentą, pakankamai išsamų, galbūt galėtumėte pristatyti esminės, pagrindinės šio dokumento mintis, ne, neįskaityti, tačiau paprasčiausiai pristatyti tam, kad po to galėtume padiskutuoti dėl šio dokumento turinio. Prašau, ponė Gao Venkian. Thank you, Madam Chair and member of subcommittee for this. Ačiū pirmininkė už šią galimybę prisidėti prie šios tikrai laikų surinktos diskusijos. Svarbi ES parlamento rezoliucija dėl e, mažumų teisų Kinijoje ir mirties bausmės praeitą savaitę priimta atkreipė dėmesį į sudėtingą žmogaus teisų situaciją Kinijoje ir siunčia labai svarbų signalą Kinijos vyriausybei, ES institucijoms ir valstybėms narėms. Ši rezoliucija tai taip pat solidarumo ir vilties signalas Kinijos žmonėms. Leiskite pradėti man nuo šiek tiek asmeninės informacijos. Aš daugiau nei 14 metų dirbau komunistų partijos e, sistemoje, E, tyrimų srityje. Prieš 20 metų aš e, po krūvinų įvykių birželio ketvirtą dieną emigravau iš Kinijos ir e, po to išleidau knygą Žuonleis Leitė Girs, kuri buvo uždrausta Kinijoje Taip pat ir man neleista atvykti į Kiniją. Iš tikrųjų, aš nesu vienintelis pavyzdys to, kaip sąžinė ir principai nėra pripažįstami Kinijoje. Vakar parodytas filmas apie tienemenio e, motinas mums primena, kad Kinijoje iš tikrųjų e, yra labai daug drąsių žmogaus teisų gynėjų, kurie kreipia dėmesį į žmogaus teisų pažeidinėjimus ir su jais kovoja. Pagrindinis iššūkis tarptautiniai bendruomeniai šiuo metu yra palaikyti šios žmogaus teisų gynėjus ir raginti Kiniją pasitelkus konkrečius mechanizmus ir procesus gerbti tarptautinės žmogaus teisės. Dabar norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisų situaciją Kinijoje. Net ir 2008 metų olimpinių žaidinių įspūdžiai e, mūsų atmintyje neužgožia to fakto, kad dabartinis Kinijos režimas baudžia bet ką, kas kritikuoja vyriausybę arba paprasčiausiai siūlo elementariausias būtinas reformas ir drįsta pranešti apie tam tikrus faktus, kurie e, kenkia komunistų partijos įvaizdžiui. E, Kinijos komunistų partijos e, kongresas, kuris numatytas 2012 metais. E, pasirašymas šiam kongresui aiškiai parodo, kad Kinijos komunistai tęsia savo kietos rankos politiką. Tokiu būdu Kinijos vyriausybė siekia kontroliuoti savo piliečius ir e, nukreipti dėmesį nuo svarbių problemų. Autoritarinis režimas ir jo veiksmai taip pat aiškiai parodo, kad partijos lyderiai nėra užtikrinti savo veiksmais. Tuo tarpu tarptautinė bendruomenė nieko neveikia nesima aktyvių veiksmų e, prieš Kiniją dėl žmogaus teisų pažeidimų, e, nes yra suinteresuoti savo investicijų ir gaunamo pelno Kinijos rinkoje apsaugą. Kinijos e, įtaka taip pat plinta įvairiose ES valstybėse per e, įvairius kultūrinius mainus. E, Konfucijaus institutai yra steigiami. Tai yra ta vadinamoji soft power, švelnioji Kinijos gale, kuri e, siekia pasaulį išpopuliarinti Kinijos e, ekonominį ir politinį modelį, pasitelkus taip pat ir žiniasklaidos priemonės. Taigi tarptautinė bendruomenė tokiu būdu patenka į Kinijos paspestus spastus, nes e, Kinijos senos, senoji kultūra, kuri yra pristatoma kartu su dabartinė autoritarinė komunistų partijos, valdymo tvarka tarptautiniai visuomeniai neleidžia susitelkti ties e, žmogaus teisų pažeidinėjimais ir <clears throat> neleidžia griežčiau traktuoti to fakto, kad Kinijoje negerbiamas tarptautinės žmogaus teisės. Taip elgdamėsi tarptautinė bendruomenė e, leidžia Kinijai e, laisvai veikti ir vykdyti savo užsibrėžtas reformas. Iš tikrųjų, tos tendencijos Kinijoje, dabartinės Kinijos tendencijos gali turėti pavojingų pasiekmių pasaulio saugumui ir gerbuviui. Kinijoje yra pažeidinėjamos uh, darbuotojų teisės, nekreipiamas pakankamas dėmesis vartotojų saugumui. Iš tikrųjų, Kinijos tikrovė yra tokia, kad ekonomikos staigus vystimasis ir kilimas nustūmė į šalį bet kokią pažangą demokratinių reformų ir žmogaus teisų kontekste ir smarkiai pablogino žmogaus teisų situaciją, kuri blogėjo ne tik Kinijoje, tačiau ir visame pasaulyje nes Kinija vykdo atitinkamą žmogaus ir darbuotojų teisų negerbimo politiką, kurią eksportuoja pasitelkusi globalinės ekonomikos kanalus į Afriką ir Latinų Ameriką. Dabar norėčiau trumpai pakomentuoti ES vaidmenį. ES ir jos institucijos negali suvokti dabartinės Europos, na, tiksliau, jungtinių tautų žmogaus teisų institucijos negali suvokti dabartinės ES pozicijos, kuomet įvairių debatų ir politinio dialogo metu e, yra aptarimi žmogaus teisų klausimai. Vis tik tai ES komisija ir valstybės narės, mano nuomonė, privalo nusiųsti Kinijos valdžiai labai aišku signalą, kuris parodytų, kad asmens žmogaus teisės yra svarbus dalykai. Todėl mes palaikome parlamento raginimą dėl to, kad į naują partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį, dėl kurios yra deramosi, būtų įtrauktas ir straipsnis apie žmogaus teisės. Prisimenant pastarai, pastarosius dialogus ir seminarus, kuriuose kurie buvo rengiami Europos parlamente dėl situacijos Kinijose. Kinijoje, tai daugiausiai ten ir kalbama apie tai, kad žmogaus teisų klausimus reikia įtraukti į visas arba daugumą politikos sričių, taip pat ir į e, prekybos e, bei e, kitas sritis. Tačiau analizuodami dabartinę situaciją Kinijoje galime konstatuoti, kad nebuvo padaryta jokios pažangos ir nebuvo vadovautasi Kinijoje jokiais konkrečiais seminaruose ir dialogo metu pasiektais rezultatais. Vienintelis e, pažangos faktas yra tas, kad tokie seminarai buvo surinkti. Bet kokia programa, e, kuri buvo pradėta įgyveninti, buvo tik tai e, tariamų rezultatų siekiama, siekianti programa, e, nes tokius politinius sprendimus yra prieimusi Kinijos valdžia, kuri siekia išlaikyti dabartinį status quo, e, o tas dabartinis status quo reiškia sistemingą Kinijos piliečių teisų pažeidinėjimą vadovaujantis Kinijos konstitucija, Kinijos įstatymais ir visiškai nesilaikant tarptautinių Kinijos prisimtų įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. leiskite pabaigti savo pasakymą, įsakant kai kurias rekomendacijas. Pirmiausiai, skirtingos ES institucijos turėtų palaikyti e, Kinijos žmogaus teisų e, aktyvistų ir e, nevyriausybinių organizacijų pastangas stiprinti Kinijoje teisės viršenybę ir įvertinti praeities veiksmus, taip pat ir Birželio ketvirtosios dienos e, žudinės bei e, žmogaus teisų pažeidinėjimus. Europos parlamentas kaip demokratinė institucija privalo vykdyti atitinkamą stebėseną ir užtikrinti, kad žmogaus teisų klausimas būtų įtrauktas į visas ES vykdomos politikos sritis ir siekti, kad demokratijos ir žmogaus teisų priemonės bei e, skaidrumas bei e, atskaitomumas taip pat būtų užtikrinti. Kalbant apie ekspertų seminarus, jeigu tokie seminarai rengiami už e, demokratiją žmogaus teisų priemoniai skirtas lėšas, tai tie seminarai turi būti vertinami pagal tai, kokiu rezultatu pasiekia žmogaus teisų e, stiprinimo srityje. Jeigu tokie seminarai yra traktuojami tik tai kaip akademiniai mainai, tai mes siūlome, kad būtų šiems seminarams taikomi universalūs e, akademinio integruotumo, nepriklausomybės, nepriklausomumo standartai. Šiandien mūsų e, jungtinių tautų žmogaus e, teisų e, institucijos paskelbs atitinkamą ataskaitą dėl žmogaus teisų dialogo tarp ES ir Kinijos. Taip pat mes raginame, kad ES ekspertai, nevyriausybinės organizacijos ir Europos parlamentas paragintų Kinijos vyriausybę atkreipti dėmesį ir pritaikyti šio seminaro rezultatus, taip pat atsižvelgti ir į mūsų dabartinio klausimų išvadas. ES ir valstybės narės privalo imtis konkrečių ir praktinių žingsnių siekdamas pateisinti Kinijos piliečių viltis ir siekius e, užtikrinti daugiau demokratijos bei sukurti atvirą visuomenę. Ačiū, aš esu pasirengęs atsakyti klausimus. Dėkuoju, ponė e, Gavenjang, už šias konkrečias rekomendacijas. Ir Būtent tokiamis rekomendacijomis mes galime remti, remti mūsų reikalavimus komisijai, tarybai ir aišku Kinijai. Jūs esate pagrindinis kalbėtojas šiandienas, jūs atvykote iš taip toli, todėl leidome jums taip ilgai pasisakyti, jūs labai išsamei nušvietėte padėtį, tačiau dėja kitiems kalbėtojams negaliu suteikti tiek daug laiko. Dabar kalbės ponas Kilgur, septynios minutės. Sveiki, atvykę pas mus, mes susitikome jau ir. Suomijoje jūs esate tarptautinis ekspertas ir esate parengę ataskaitą apie Falun Gong. Ir jūs taip pat gilinatės į prekybos žmogaus organais klausimą. Taigi atvykote iš Kanados, žodis jums. Ar galėčiau gauti kopiją? Ir aš tikiuosi, kad Tiesiog parodykite, ponia pirmininkė, kai artėsiu link 7 minučių pabaigos. Dėkoju už galimybę pasisakyti šiuo klausimu. Pone pirmininkė, ponas Gao ką tik iš dalies nurodė, kad Kinijoje žmogus teisų padėtis prastėja, o kitas Gao, Gao Sheng, nušvietė. A, tikrovė. 2004 metais jis buvo vienas iš pagrind, aukščiausio rango kinų E, e, teisininkų laure, premijų laureatas ir jis, jis atsisakė, jis buvo neišklausytas teisme ir jis kreipėsi raštu į aukščiausius Pekino organus Ji ir po to jam iš jo buvo atimta licenzija, uždarytas biuras, policija prikabėjo prie jo šeimos, žmonos ir dukros. Jis buvo uždarytas penkiam savaitėms į kalėjimą ir dabar yra sulaikytas. Ir, ponė pirmininkė, čia yra jo nuotrauka. Na, mūsų galutinė ataskaita dėl uh, licenzijų atimimo mes apsilankėme įvairiose šalyse, be kita ko, mes lankėmės stovyklose, jau nuo 24 metų išvietimos licenzijos, jie siunčiame į stovyklas, darbo stovyklas, 17 valandų tenka dirbti, mažai laiko skiriama miego, jie kankinami, mažai maisto, ponė pirmininkė, jie gamina prekes eksport, eksportui, kurios yra labai plataus spektro, nuo, nuo rūbų iki kalėdinių dovanėlių. Na, kaip tikriausiai žinote, darbo savyklos buvo kuriamos Mao laikais ir jos rėmėsi Golago pavyzdžių. Ir žmonės laikomi jos iki keturių metų be jokio formalaus teismo. Ir 2005 metais e, buvo virš 300 tokių stovyklų su virš 350 tūkstančių sulaikytojų asmenų. Ir, ir Taigi, tai yra totaliraus valdymo bei ekonominio išnaudojimo derinys. Ir Kristal Čeng, ji buvo ankstesnė e, svarbios importo eksporto pir, prezidento pavaduotoja praleido tris metus tokia stovykloje, ji buvo mušama, kankinama, ir dabar ji yra pabėgalė, gyvenanti už Kinijos ribų ir ji pabrėžė, jog, jog ji, ji nesiekia pol, politiam vaidmens Kinijoje ir ji teigia, kad mylinti Kiniją, didžiuojantį tūkstantmetę Kinijos civilizaciją. O dėl O dėl tų kalinių žudimo organų prikybos tai tikslais. Na ir tokia praktika plačiai taikome. Ir mūsų ataskaitoje, kuri buvo parengta Liepos mėnesį, daroma štai tokios išvados. Ir atmes metu ši bus išleista ir knyga Felongong, kaip ir supratau, yra e, susijęs su et, etniniu tradiciniu E, Kinijos mokymu ir kasdieniu meditavimu. Ir problema buvo tokia, kad e, šis judėjimas prasidėjo 22 metais, 99-aisiais šis judėjimas tako, tapo tokiu populiariu, jog vyriausybė įsigando dėl jo šio judėjimo įtakos. Ir pagal vyriausybės uh, vertinimu uh, skaičiai išaugo, šio judėjimo dalyvių skaičiai išaugo iki, nuo 70 iki 100 milijonų. Ir judėjimo dalyviams uždraudžiama praktikuoti e, judėjimą, jeigu jie nepadaro tai, jie yra sulaikomi, kankinami ir dažnai išnyksta darbo stovyklose ir darome išvada, kad nemažai dingusiais bežinios laikiamės menų buvo nužudyti ir jų organai parduoti turistams. Ir mes siūlome perskaityti mūsų ataskaitą, kur yra pateikta internete, arba perskaityti knygą. Ir tiesiog laiko sumetimais norėčiau nušviesti vieną uh, pavyzdį. Stovyklos gyventojai yra nuolat tikrinami mediciniškai, tikrinamas kraujas, tas yra reikalingas tam, kad, pavyzdžiui, persidinant jų organus galima būtų nustatyti, ar yra te, kraujo atitinkamumas, kraujo grupės atitinkamumas ponė pirmininkė, ir principas yra štai koks. Jeigu tarp Kristino Čiano ir kažko iš Helsingio kraujo grupės bus atitikimumas, jeigu tas asmuo iš Helsingio atvyksta iš Šankajų ir įsirašo į ligoninę, tai tuomet tas Kristin Čian bus stovykloje uh, ligonė nužudyta, jos organai bus išimti ir po to organai bus nuskrendyti į Šankajų, kur pacientas gaus jos organą. Na ir panašiai viskas vyksta. Labai verčia pasipiktinti tokią 21 amžiaus praktiką. Na ir teigiama, kad Šiaip tie kalėjimo kaliniai savanoriškai aukoja savo organus, tačiau organų transplantacijų skaičius tikrai negali pagrysti tų sav... savanoriško donoristės principą. Kaliniai yra žudomi ir organai parduodami. Ir tarp falangong pasiekėjų ypač daug žmonių žudomi štai tokiais tikslais. Mes manome, kad mm, per nuo 2005 metų buvo persunda 41 500 organų ir jie buvo falangong pasiekėjų organai. Pone pirmininkė, jeigu jūsų kolegos norėtų supažinti su knyga, mielai ją pateiks. Na, tekste taip pat kalbama ir apie ligonių praktiką. Na, o vienintelis diskusijos su Kinijos vyriausybė įvyko uh, dėl, dėl organų donorių. Ir daž, kalėjimuose yra žmonės nuteisti už rimtus nusikaltimus, kai tuo tarpu uh, Falangongo pasakėjai tikrai nieko nesikalto, išskyrus savo priklausomybę judėjimui. Ir tikrai tose darbo stovyklos yra tūkstančiai šio judėjimo pasiekėjimo. Mes turime tuzinus rekomendacijų, tačiau yra dvi, kurias norėčiau atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia būtų atitinkamas teisės aktas. Tarkim, jeigu kanadietis ar kažkas nors kitas vyksta į Kiniją, norėdamas gauti naują organą ir netlieka tinkamo tyrimo, iš kur bus tas organas, tai tai turėtų jo kilmės šalyje būti laikoma nusikalstama veika. Vėliau tai išsameu paaiškinsiu. Antra rekomendacija yra štai kokia. Jeigu mes žinotume, kad žmogus dalyvauja organų uh, E, prekyboje iš Kinijos, jis turėtų, jam turėtų būti draudžiama atvykti į Europą. Na ir toliau nepriklausomai, ka, kam tai jo sulaikomi falangongo budistų kitų tirikėjimų pasiekėjai rodo, kad uh, Kinija sistemingai yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Uh, ir, ir tai tikrai kenkia Kinijos prekybinėms sąlygoms. Ir labai gerbiu kiniečius, kurie yra disciplinuoti, protingi ir tikrai galėtų prisidėti prie žmonijos visimų Europų. Herra Kilgour. On aivan käsittämätöntä, että näin rauhanomainen. Dėkuoju. Tikrai neįtikėtina, kad tokia taiki organizacija ar judėjimas kaip Falun Gong tampa tokių represalijų aukomis. Dabar suteiksiu žodį poniai Katrin Kinselbach. Ji yra iš Liudviko Boltzmano žmogaus teisų instituto Vienoje. Prašau, ponė Kinselbach. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę prisidėti prie diskusijų šiandieną. Manęs buvo paprašyta pasisakyti dėl žmogaus. Based on more than 60 confidential interviews and detailed research, which I conducted during the past two years. The views that I present today are my personal ones and cannot. Išnagrinėjau dviejų pastarųjų metų rezultatus ir dabar pateiksiu savo asmeninę nuomonę, kuri jokių būdų nėra susijusi su mano institucijomis. Dabar pirmiausia kyla klausimas, ar dialogas tinkamai veikia, antras klausimas būtų, ar nėra neigiamų jo pasiekmių, na ir trečiasis klausimas būtų, ką gali padaryti ES ir ES parlamentas. Kaip jau buvo pasakyta, dialogą pirmą kartą vertino nepriklausomi ekspertai. Vertinimas rėmėsi dialogo gerinimu ir nebuvo, tiesą sakant, keliamas klausimas, ar reikėtų toliau tęsti dialogą. Valstybės narės žino, kad neįmanoma yra susitarti dėl kitos politikos šioje srityje. Šis dialogas yra tinkamai sukonstruotas. Uh, tiesą sakant, tai nėra formas, kurio metu yra siekiama pasiekti labai svarbių sprendimų. Porą kartų per metus vyksta susitikimai šio forumo. Komisaras Patinas sakė praeisiais metais apie šį dialogą štai tokį dalyką Europos parlamente jeigu turime nuspręsti priimti sprendimą dėl šio dialogo, tai turime būti įsitikinę, kad yra siekiama pažangos. Mano manimu, net ir dešimčiai metų praėjus nuo to, ši sakinys vis dar aktualus jo pasakytas. Kinija mano, kad ES negrįž prie šios rezoliucijos, nepaisant to, kad dialogo metu nėra stumiamas į priekį. Štai pavyzdžiui, 99 metų spalį pirmininkaujant Suomijai du, buvo buvo pasiekta šiokių tokių rezultatų. Tačiau vėliau, tiesą sakant, buvo pastebėta, kad šiuo klausimu tiesiog buvo nuspręsta nukreipti dėmesį. Toliau, kas dėl kankinimų 2005 metais tiesiog buvo mums pasakyta, kad e, šiuo klausimu Kinija dialogė su, padarė kaip ir paslaugą. Pirmininkė paprašo kalbėtas dabar kalbėti lėčiau, nes tekstas yra skaitomas. Taigi 2005 metais šis sprendimas buvo laikomas kaip ir paslauga Europos Sąjungai. Tiesą sakant, tokias sąlygas buvo iškėlusios JAV. buvo tiesą sakant Dabar tarp 2004 ir 2006 metų taryba padarė keletą pareiškimų dėl sulaikytųjų asmenų išlaisvinimo. Nors ryšys tarp tokių pareiškimų ir dialogo nėra aiškiai apibrieštas, tačiau jis egzistuoja. Tačiau, tiesą sakant, nei vienas ES pareigūnas nekalba apie tai, kad čia yra ryšys ir su JAV. Taigi mes turime ir toliau, tiesą sakant, dėti pastangas šią linkme ir Europos Sąjunga tikrai negali šio klausimu pasakyti, kad ES dėka per dešimt pastarųjų metų buvo išlaisvinta įkalintųjų asmenų. Taip labai sudėtinga yra įvertinti šio dialogo poveikį Pekino sprendimams. Ko gero nacionalinių faktorių svarba yra čia daug didesnė. Gal čia yra tik tai tie papildomi veiksniai daugiau. kaip jau tai sakė ES pareigūnai, dalyvaujantis dialoge, jie nekalba kinų kalba ir jie negali dalyvauti vidaus diskusijose dėl reformų. Tačiau kaipgi galima, tiesą sakant, daryti poveikį, jeigu mes neišmanome konteksto? žmogaus teisų dialogo dinamika nėra tiesą sakant, vystoma tinkamai, nes čia atrodo išsiskiria ir nuomonės, ir nėra parengta bendros pozicijos Europos Sąjunga e, blaškosi tarp skirtingų klausimų, darbo tvarkė nubriežta yra pernelyg plati. Pavyzdžiui, diskusijos dėl e, ginklo embargo panaikinimo. Tienanmenio įkalintų asmenų, išlaisvinimas žodžio laisvė. Tai čia būtų tie pagrindiniai klausimai. Tačiau štai čia JAF įsikišo ginklo embargo klausimų ir Kinija, nepaisant to, kad buvo nusiteikusi keisti savo poziciją šio klausimu, pamatė, kad ES tai nėra labai svarbu. Taigi, kodėl tai turėtų būti daroma? Ir kokiegi mūsų yra siunčiama žinia, taip, žmogaus teisės yra svarbios, tačiau galbūt ne pačios svarbiausios. Remiantis šiuo mechanizmu, tiesą sakant, mes rimtos žinios dar nesame pasiuntę. Kai 97 metais iš naujo buvo imtasi šio dialogo ir kai jį buvo įtrauktos NVO, tiesą sakant, panaikinus Kinijos demokratijos partiją NVO nustojo dalyvauti dialoge ir NVO pageidavus, pareiškus pageidavimą toliau dalyvauti dialoge, jos nebebuvo į jį įtrauktas. Taigi dabar kokia galėtų būti ES ir parlamento pozicija? Mano manimu, reikia iš esmės pergalvoti šį klausimą. Rekomendacijos buvo jau priimtos, kaip galė, galima būtų gerinti, tobulinti šį dialogą. Bent jau iki šiol tokia taktika nėra pasiteisinusi. Nes, ko gero, tai tenkina tiek kinus, tiek europiečius. Tai yra žmogaus teisų klausimus nustumti į antrąją vietą. Be abejo, svarbu yra gauti informacijos apie atskirus konkrečius atvejus, tačiau tai galima būtų padaryti ne tik per dialogą, tai galima būtų padaryti per diplomatinius, politinius kanalus. Jeigu ES nori turėti daugiau poveikio, tai reikėtų galbūt susitelkti į, tarkim, neteisėtą mirties bausmės vykdymą į konkrečią sritį reikia susitelkti. Toks galėtų būti neblogas sprendimas. Šiuo metu su ES yra deramasi dėl bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties. Į ją yra įtrauktas yra nuostatas dėl žmogaus teisų. Aš asmeniškai abejoju, ar nuostatos dėl žmogaus teisų čia tikrai turės realaus poveikio. Galbūt reikėtų parengti rezoliuciją, pagal kurią Europos parlamentas tvirtintų bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis tik tai su tomis šalimis, kurios yra pasirašytos piliečių žmog... ir politinių teisų konvencijas. Konvencija tai yra. Ir tokios šalis, kaip pavyzdžiui Pakistanas, kurios nepasirašęs yra tos konvencijos, negalėtų pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Tiesą sakant, mes manome, kad visos šalis siekiančios bendradarbiavimo ir partnerystės turėtų būti pasirašytos piliečių ir politinių teisų konvencija. Taip galbūt mes paskatintume Kiniją pasirašyti konvenciją, tai bent jau būtų žingsnis gerą linkme. Mm. Ačiū, ponė Kinselbach, norėčiau padėkoti Jums už žmogaus teisų dialogo tarp ES ir Kinijos analizę. Mes remsimės Jūsų analizę formuluodami savo pasiūlymus ir labiausiai sieksime, kad ICCPR būtų tam tikrą prielaidą derantis dėl prekybos sutarties, nes šiandien įsigaliojanti Lisabono sutartis suteiks Europos parlamentui daugiau galimybių daryti, daryti įtaką pasirašant prekybos sutartį su trečiosiomis šalimis. Ačiū Jums, dabar suteiksiu žodį ponui Šabas. Jis yra Irish Center for Human Rights direktorius. Šis žmogaus teisų centras yra pasirašęs atitinkamas sutartis su Europos Sąjunga ir organizuoja minėtus teisės seminarus, kurie vyksta žmogaus teisų dialogų išvakarėse. Pone Kinselbach. Minėjo, kad uh, tie seminarai netgi tam tikrą prasme užkirta kelią žmogaus teisų dialogui arba jam trukdo. Pone Šabas, jums žodis. Ačiū. Aš nedalyvau politinėse diskusijose ir negaliu atsakyti į politinius klausimus dėl akademinių seminarų įtakos kitiems procesams. Galiu tik tai pasakyti, kad akademiniai seminarai vyksta jau šiek tiek ilgiau nei dešimtmetį, nuo to laiko, kuomet 99-ųjų pabaigoje prasidėjo dialogas ir aš asmeniškai dalyvaudavau tose seminaruose kaip dalyvis ir kaip organizatorius didėję laiko dalį. Taigi per laiko prizmę jos galėjau stebėti ir vertinti ir Tie sustikimai vyksta seminarų diskusijų forma, kuriuose dalyvauja Europos universitetų akademikai iš visų ES valstybių narių. Taip pat dalyvauja Kinijos universitetų atstovai, kurių anksčiau dalyvaudavo taip pat pakankamai daug, tačiau dalyvių skaičius pastaruoju metu sumažėjo. Taip pat tose seminaruose dalyvauja pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Pastarasis e, toks susitikimas vyko prieš dvi savaitės Pekine, jame dalyvavo Amnesty International, Human Rights Watch, kitų nevyriausybinio organizacijų atstovai. Pastarusius metus vykę e, susitikimai buvo pakankamai sudėtingi, vienas iš jų visiškai neįvyko, vienas buvo atšauktas e, iš tikrųjų tikrąją žodžio prasme paskutinė minutę, kai jau dalyviai buvo susirinkę ir buvo pasirengę pradėti diskusijas. Taigi per pastaruosius e, metus pasikeitė e, šių sustikimų organizatoriai ir e, seminarai, jų kokybė pagerėjo. Pagrindinė priežastis visų problemų, tai yra diskutuojamų e, temų spektras ir e, dalyviai. Nepaisant to, kad dalyvauja nemažai NVO atstovų, tiek Human Rights Watch, tiek Amnesty International atstovai, yra keletas žmonių, kurie visiškai nepriimtini Kinijos atstovams ir e, jų dalyvavimas tapo tų seminarų rengimo kliūtimi, todėl reikdavo tikrai smarkiai dėrėtis, kad jie galėtų e, dalyvauti. Ir tų asmenų dalyvavimas seminaruose yra lemiamas ne mūsų organizatorių, tačiau jau aukštesnių politinių sluoksnių ir mes net negalime turėti beveik jokios įtakos tiems procesams. Per pastarosius seminarus mes aptarėme tikrai platų temų spektrą, daugiausiai kalbėjome apie pagrindinės žmogaus teisų problemas Kinijoje. Iš tikrųjų nebuvo jokių tabų diskutuojant apie mirties bausmės vykdymą, darbo sistemos reformą, teisingumo sistemos reformos būtinybę, kankinimus kalėjimuose. Tačiau jūs galite įsivaizduoti, kad apie dėl kai kurių klausimų iš tikrųjų neįmanoma būtų susitarti su e, Kinijos atstovais, jeigu jie būtų įtraukti į seminarų darbo atvarkę. Pavyzdžiui, diskusija apie Falun Gong, mano nuomonė, būtų nepriimtina Kinijos valdžios užsienio reikalų ministerijos atstovams ir tokie klausimai negali būti įtraukiami į tų seminarų darbo atvarkę. Taigi mes turime su to susitaikyti Ir asmeniškai aš manau, kad e, e, tokioje situacijoje geriau siekti mažiau, kad apskritai būtų galima kažko pasiekti. Todėl, kalbant apie seminarų vertę, mes turėtume jai skirti daugiausiai dėmesio. Iš tikrųjų yra pakankamai uh, neteisinga vertinti, kad šis procesas nieko nedavė. Taip pat yra neteisingas vertinimas ir apie tai, kad nėra pasiekta jokios pažangos. Iš tikrųjų reikia pripažinti, kad niekas nei čia, nei Europoje neturi jokių iliuzijų dėl to, kad Kinijoje iš tikrųjų egzistuoja žmogaus teisų pakankamai sudėtingos problemos. tas jau tvirtinimas, kad nėra pasiekta pažangos, yra neteisingas, kadangi e, žmogaus teisės yra viena iš mano akademinių specializacijų ir aš aktyviai dalyvaudavau visose akademinėse seminaruose ir papildomose procesuose, kurie vyko e, tame kontekste. Tai yra mirties bausmė ir aš jau daugiau nei dešimtmetį stebiu situaciją Kinijoje, mirties bausmės taikymos rytė ir galiu pastebėti, kad sumažėjo mirties bausmė būdžiamų žmonių skaičius, pasikeitė įstatyminė situacija, teismai pradėjo dirbti geriau Ir iš tikrųjų galima konstatuoti, kad pastarosius, per pastarosius metus situacija Kinijoje šioje srityje pagerėjo ir taip pat reikia paminėti akademinę diskusiją, kuri vyksta su Kinijos atstovais. Mes girdime jų nuomonės ir galiu pasakyti, kad per pastaruosius dešimt metų jų pažiūros tapo smarkiai pažangesnis Kinijos atstovai per vieną susitikimą netgi buvo pranešę, kad jie rengiasi uždrausti mirties bausmę. Aš to neatsimenu. Aš manau, kad jie pasakė, kad jų ilgalaikis tikslas yra mirties bausmės panaikinimas, o tuo tarpu e, trumpalaikėje perspektyvoje jie siekia reformuoti mirties bausmės taikymą. Tačiau, žvelgiant bendrai, mes galime pastebėti pažangą šioje srityje, pradėdamas savo veiklą prieš dešimt metų. Atsimenu, kuomet Kinijos atstovai reikalavo, kad nebūtų diskutuojama apskritai dėl mirties bausmės, jie nedemonstravo jokio lankstumo ir jų pozicijos skiriasi nuo europinės, tuo tarpu dabar mes jau girdime apie tai, kad jų ilgalaikis tikslas Kinijoje yra panaikinti mirties bausmę ir prieš du metus žmogaus teisų taryboje taip pat buvo apie tai kalbama ir e, pavyzdžiui e, už nesmurtinius nusikaltimus Kinai jau yra pasirengę netaikyti mirties bausmės. Ar mes galime e, teikti, kad e, tokios pasikeitusios pažiūros buvo įtakotos mūsų seminarų rezultatų, mūsų seminarų diskusijų. Aš manau, kad iš dalies taip. Kita vertus, JAV taip padaro spaudimą Kinijai panaikinti mirties bausmę už nesmurtinius nusikaltimus. Aš manau, kad visas procesas žmogaus teisų e, srityje Kinijoje yra pakankamai sudėtingas, todėl mes negalime būti kaltinami e, tuo, kad mažai pastebima pažangos mūsų veikloje, kai tuo tarpu kitose srityse ta pažanga taip pat nėra labai didelė. Aš manau, kad e, ta net ir nedidelė pažanga verta mūsų dedamų pastangų. Akademikai vis tik tai yra svarbi pilietinės visuomenės dalis ir žmogaus teisų sritis yra tam tikra specifinė sritis e, akademikai dirbo įvairiose universitetuose žmogaus teisų srityje. Aš esu vienas iš tokių atstovų, tačiau tarp akademikų, nevyriausybinio organizacijų, kitų pilietinės visuomenės organizacijų ryšys nėra pakankamai didelis. Todėl aš čia kalbu apie situaciją Europoje ir aš manau, kad ji labai panaši ir Kinijoje. Tačiau nepaisant tų nepakankamų tarpusavio e, ryšių, akademikai iš tikrųjų dažnai e, palaiko pilietinės visuomenės idėją siekdami pagerinti situaciją savo šalyje. Ir nevyriausybinio organizacijų pilietinės visuomenės idėjos dažnai daro įtaką akademikų siūlomiems veiksmams bei pasiūlymams. Taigi mes siekime pagerinti savo susitikimų seminarų kokybę ir toliau dėsime tokias pastangas. Todėl jūsų paprašyčiau įvertinti ir apsvarstyti vis tik tai teigiamą šių seminarų indėlį per tą pastarį dešimtmetį siekiant pagerinti žmogus teisų situaciją Kinijoje. Totta kai on tärkeää, että... Dėkuoju profesorius Šabas. Na, iš tikrųjų labai svarbu kad vyktų šis dialogas teisiniais klausimais. Jūs minėjote žingsnius, kurie drąsina. Tačiau parlamentas ragina Kiniją ratifikuoti pagrindinius žmogaus teisų instrumentus ir šių pastangų nenutrauksime. Pone Adams yra uh, Human Rights Watch Azijos direktorius ir jis informuos apie vadinamosius juoduosius kalėjimus Kinijoje. Prašau, ponė Edams. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį klausimą. 30 sekundžių e, dėl jūsų klausimo aptarimo. Nemanau, kad Kinijos vyriausybė e, kas nors nudžiaugintų labiau nei uh, di diskusijas apie tai, kaip galima būtų traukti Kiniją žmogus teisų dialogą. Manau, kad Ketrin prezentacija buvo puikiai, leidžia susidaryti puikų vaizdą apie dialogą bei seminarus. Tačiau kita vertus nemanau, kad jums reikėtų per nelik šlaistyti laiko šiam klausimui. Uh, Svarbiausia, nereikia savęs apgaudinėti dėl to, kad dialogas ir seminaras gali padėti rimtai pagerinti žmogus teisų padėti Kinijoje. Ir tas klausimas, ar juos reikia tęsti. Ir nemanau, kad tai yra labai produktyvus laiko panaudomas, galvojant apie tas problemas, su kuriamis tenka susidurti kiniečiams. Būtent to ir siekia kiniečiai, tai yra, kad mes švaistytume laiką diskusijose dėl jų keletą konkrečių klausimų. Mes parengėme ataskaitą, kurią minėjo švedijos ambasadoris. Ataskaita skirta juodiesiams kalėjimams, pasirodė prieš dviejus mėnesius ir joje kalbama apie tai, kaip e, už teisinės sistemos ribų Kinijos vyriausybė sulaiko žmonės ir, tarkim, ir tai yra viena e, už yra užkirtamas galimybė Kinijos žmonėms išsakyti savo nuomonę, be kitako ir e, privačioje sferoje. Prieš 20 metų netgi šeimoje prie pietų stalo ir kalbėdami su uh, užsieniečiais, žmonės bėdavo sakyti savo nuomonę, šiandieną yra padėtis kitokia, tačiau jeigu metamas iššūkis vyriausybei, partijai, tai tuomet yra peržengiama linija ir kila pavos, kad žmogus susidurs stovyklose. Kinija skatina peticijų sistemą, kadangi nėra teisinės valstybių bez principų, nėra nepriklausomų sistemų. Taigi, žmonės jeigu susiduria provincijose su korupcija ir vyksta į Pekiną. Tačiau problema yra tokia, kad vyriausybė nenori, kad žmonės atvykstų į Pekiną ir informuotų apie problemas. Taigi buvo sukurta sistema, kurie leidžia gražinti tuos besiskundžius žmonės į provincijas ir tos sistemos e, pagrindus žmonės yra bauginami, kankinami, sulaikomi ir po to ne visuomet, bet galiausiai jie yra paleidžiami. O kartais jie automatiškai jie patenka į teisinę sistemą. Na, kai ir paskelbus šią ataskaitą Kinijos e, užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad čia yra melai. Tačiau problema yra štai kokia. Internetas leidė žmonėms Kinijoje bendrauti tarpusavyje ir blogeriai labai atkakliai re sureaguoja Kinijoje, teigia, jog jie nori turėti galimybę išsakyti savo nuomonę ir prieš tris dienas labai konservatyvus e, partijos e, žurnalas, pavadintas Outlook, paskelbė labai griežtą ataskaitą ir nurodė, kad juodėjai kalėjimai yra rimta problema. E, Kinijoje mes nesugebėjome nurodyti skaičių, tačiau šiame žurnale buvo nurodyti, kad yra, kad yra dešimtis tūkstančių vyriausybės darbuotojų, kurie sulaiko protestuojančius žmonės gatvėse, atvykusius į Pekiną skūstis ir jie patenka į tą teismų stovyklų sistemą. Taigi mes rekomenduojame štai, kad mes surinksime konferencijas, podas konferencijoje Hongkongė, e, dalyvaus BBC ir kiti tarptautinės e, spaudos žiniasklaidos atstovai. Taigi visuomenė daro spaudimą Kinijoje, tai matome. Ir, ir jūsų naujoji ypatingoji galiotinė teigia, jog įvadausi stilios diplomatijos uh, keliu, tačiau santykiuose su Kinijose tokia diplomatija nepasitvirtins, todėl labai svarbu, kad uh, Europos parlamentas kiek įmanoma susisiekti su ypatingai galiotinė tam, kad nebūtų jokių iliuzijų dėl žmogaus teisų patyties Kinijoje. Ne konferencijos, ne dialogai leidžia padaryti pažangos žmogaus teisės rytyje. Ir ir netgi ir asmeniniai santykiai nepadeda pagerinti padėties, nes vyksta nuolatinis dialogas dėl uh, mirties bausmės. Tačiau Europos balsas bus išgirstas tik tais tuomet, jeigu mes tiesiai kreipsimės į viešąją visuomenę. Tai, kas aptariama už uždarų durų, neturi takos klinijoje. Reikia aiškiai suvokti, kad tik tuomet galime ką nors pasiekti, jeigu mums pavyks kreiptis ir pasiekti plačią visuomenę Kinijoje. Pirminkė dėkoju už šias įdomias mintis. Rytoj turėsime galimybę išklausyti ponios Ešton ir išdėstė mūsų nuomonę, kai ji atvyks į užsienio reikalų komitetą. Na, Aišku, įdomus dalykas yra santykis tarp tyliosios diplomatijos ir viešo dialogo su visuomenė. Taigi jį rytoj atvyks į AFET komitetą ir mes taip pat ten galėsime su jais susitikti. Na, dabar sutiksiu žodį kolegoms. Ponas Donskent, ponas ne, Andrikėnė, kiti. Mes turime ir kitų svečių kurie taip pat gaus darbą, e, gaus darb balsą. Ponas Macmillan Scott, ponas Emtke, jis yra atsakingas valdyboje už žmogaus teisės klausimų. Ir pirmiausia žodis ponui Donskiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už tai, kad jūsų įžangoje daugą nušvietėte, man padarė įspūdį štai kas. Tai yra pono Venkiano kalba, man padarė įspūdį ir man, mane priblaškė jūsų labai giliai išsami žmogaus teisų patyties analizė Kinijoje. Išgirdau labai įdomių detalių. Ir labiausiai susirūpinimą kelia tai, jog egzistuoja panašumų tarp žmogaus teisų aktyvistų padėties prieš keletą dešimtmečių Sovietų sąjungoje ir dabar Kinijoje. Prisimenu, kaip prieš keletą dešimtmečių uh, žmogaus teisų gynėjai buvusioje Sovietų sąjungoje kėlė panašius reikalavimus ir ragino, jog žmonės turėtų saugotis patekti į kažkokias paprastas schemas, jie, jie ragino nepamiršti, kad negalima relativizuoti visko, kad tai nesusijęs su Rusijos kultūru, bet tai susijęs su žmogaus teisų padėtimi. Ir tai yra susijęs su universalia žmogaus teisų problema. Norėčiau pacituoti keletą ypač įspūdingų minčių. Tai Tai tarsi tarptautinė bendruomenė leidžia Kinijai veikti laisvai, paminant žmogaus teisų, dėl priekybinių, ekonominių ir kitų sumetimų. Vėlgi, nežiūrint to, jog Kinija vis uh, labiau auga vidinė klasė, ji tampa aktyvesnė, tačiau žmogaus teisų padėtis tiek Kinijoje, tiek Rusijos ribų uh, prastėja, nes per atvirus pasaulinės ekonomikos kanalus kinų požiūris į žmogaus teisės yra eksportuojamas į pasaulį, Latino Ameriką ir kitur. Aš galiu savo ruošą pasakyti, kad e, rinkos, libero, rinkos ekonomika be liberalių teisų yra labai pavojinga kombinacija, bet ir netgi vien tik tais uh, E, Latino Amerikos ir Afrikos šalis gali perimti šį modelį, bet ir kai kurios rytų Europos šalis. Taigi, galbūt nereikėtų pernelyg rimtai žiūrėti į Kinijos valdžios pareiškimus, o vietoj to turėtume įsiklausyti į tokių žmonių, kaip e, ką tik kalbėjęs ponas iš Kinijos mintį. Dėkuoju, sako pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems ekspertams turėčiau klausimą, kuris išplaukė iš to, ką minėjo ponas Venkvinas. Tai yra jo kritiškos pastabos dėl ekspertų seminarų. Nuo 2008 metų egzistuoja rekomendacijos, kad reikėtų didesnio pilietinės visuomenės dalyvavimo ir skaidrumo. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija rimtai atsižvelgia šias rekomendacijas ir jomis vadovaujamasi. O dėl panos Kitzelbach rekomendacijų, tai aš manau, kad jas reikėtų įsigilinti, nes skirtingai nei Human Rights Watch atstovas, manau, kad dialogas ne vien tik paskatina mus ginčytis, bet mes turėtume galvoti ir apie mūsų priemonės tam, kad Kinijos atžvilgių pasiektume daugiau. Ir mano manimu yra tikslinga išsakyti kritiką, o taip pat ir rekomendacijas. Norėčiau užduoti Human Rights Center ekspertų. Jūs minėjote, kad yra pavienių pagerėjimo atveju ir norėčiau užduoti konkrečius klausimus. Trumpai minėjote, jog Kinijoje prasidėjo procesas, pagal kurį yra mažinamas nusikalstamų veikų, už kurias skirima mirties bausmės skaičius. Taigi norėčiau paklausti, kaip iš tikrųjų yra. Antras dalykas yra pilietinių ir poli politinių teisų pakto ratifikavimas, kurį žadėjo Kinija. Ir vėlgi norėčiau paklausti. Ar galėtumėte, jūs išsamei kalbėjote apie, apie pasiekmes, taigi noriu paklausti, ar galima tikėtis, kad uh, Kinija ketina pašalinti, panaikinti tokias administracinės bylas visais atvejais. O šiaip dėkoju visiems pasisakysiams. Ir tikrai svarbu, kad Kinijoje e, galėtų vykti piliečių iniciatyvos, kad visuomenė būtų aktyvi ir tam reikalinga ir kritika iš vakarų. Tai yra nedekadentiškas vakarų kišimasis, bet tai tikiuosi padeda kiniečiams viešai aptarti savo problemas ir tikėkime jas šalinti. Sitten varapuheenjohtaja Andri. Dabar ponė Andrikinė žodis. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems mūsų šios dienos kalbėtojams. E, pasisakymai. Yes, you can hear me? You understand? pasakė. E, tikrai buvo įdomu klausytis ir tai buvo labai informatyvus e, pranešimai, nors mes iš tikrųjų visi turbūt nesame naujokai, e, kalbant apie žmogaus teisės Kinijoje. Keletas pastebėjimų. Praėjusią savaitę Europos parlamentas priėmė rezoliuciją apie mažumų teises ir mirties bausmę Kinijoje. Šią savaitę žmogaus teisų pakomitetyje vyksta klausimai apie žmogaus teisų padėtį Kinijoje. Taip kad, man atrodo, nepasakysiu vėlgi nieko naujo, patvirtindama, kad vis tik tai Europos parlamentas yra ES institucija, kuri gars, žmonių išrinkta institucija, kuri garsiai ir atvirai kalba apie žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje. Ir aš nemanau, kad kas nors galėtų priversti Europos parlamentą nutilti nekalbėti ir nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta toje šalyje. Antras dalykas, kalbant apie žmogaus teisų dialogą ir seminarus. Praėjusiais metais, maždaug šiuo metu, man teko būti Kinijoje. Prieš Europos parlamento vizitą taip pat vyko seminaras ir žmogaus teisų dialogas vyko tuo pačiu metu, kai mūsų delegacija viešėjo Pekine. Paskutinę dieną Ten taip pat buvo kalbama apie mirties bausmę. Paskutinę dieną buvo pranešta, kad Kinijos pilietis Vovei Han, kuris buvo vedęs Austrijos pilietę, turėjo du vaikus, mokslininkas, medikas, apkaltintas šnipinėjimu Taivaniui, jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Paskutinę dieną žmogaus teisų dialogo. Šiemet, šiais metais devyni žmonės buvo, devyniems žmonėms buvo įvykdyta mirties bausmė. Uigūrams, tibetiečiams. Tai irgi vyko tik pasibaigus žmogaus teisų dialogui. Ir prieš ES ir Kinijos viršūnių susitikimą. Ar tai yra tas rezultatas, kokio mes norime? Aš nežinau, kaip jums tai atrodo, bet man atrodo, kad tai yra labiau panašu į provokaciją. Ir aš galvoju, kad greitai Kinijos žmonės, kurie, kuriems rūpi žmogaus teisės, Kinijos šviesuome negalvos atvažiavo europiečiai, reiškia reikia laukti, kažkas, kažkam bus įvykdyta mirties bausmė. Tomis dienomis. Ir e, Man tai, man, man, man, man, aš, aš turiu abejonių dėl to konsultacijos dėl, dėl žmogaus teisų, kurios vyksta prieš ES Kinijos viršūnių susitikimą dialogas. Jisai vyksta tam, kad e, viršūnių susitikimo metu būtų išvengta skaudžių temų. Kad galima būtų pasakyti, jog žmogaus teisų problemos jau yra aptartos ir viršūnių susitikime apie tai e, galima kalbėti mažiau. Tam galima skirti mažiau dėmesio. Taip, todėl aš baigdama tik tai noriu pasakyti, kad mums iš tikrųjų reikia reikia pergalvoti savo strategiją Kinijos e, E, atveju, adresu. Ir aš irgi galvočiau, jog mums reikia pasinaudoti tomis rekomendacijomis, kurias mūsų kai kurie kalbėtojai arba dauguma kalbėtojų šiandien mums pasiūlė. Ačiū. Kiitos, rouva Dėkuoju, ponė Andrikinė, ponas Čiopkė. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai palaikau tai, ką sakė šiandieną. Dėkuoju iš visą pateiktą dokumentaciją raštu. Ir mano manimo labai svarbu tai, ką minėjo ponė Andrikienė. Tai yra, mes turime peržiūrėti mūsų tikslus ir strategijas susijusias su Kinija. Mes turime peržiūrėti tai, ką bandome nuveikti Kinijos atžvilgių žmogaus teisės rytyje. Ir prašiausias scenarius, prašiausia padėtis būtų, jeigu mes toliau diskutuotume, dalyvautume tame labai įdomiose diskusijose. Bet tų diskusijų rezultatai būtų menki. Na, mes juk norime pasiekti konkrečių rezultatų, konkrečios pažangos žmogaus teisės rytyje Kinijoje. Būtent toks yra mūsų paslau, pastangų tikslas. Tai yra geresnė žmogaus teisė patytis Kinijoje. Mes nesame kažkoks kalbėtojų klubas. Ne tai mūsų tikslas. Taigi, štai tokia yra problema. Na, ir kalbėti nepakanka, reikia, kad Kinija imtųsi imtis žingsnių. Ir tai, aišku, labai sudėtinga pasiekti. Kinija puikiai suvokė savo galę, puikiai žino, jog yra dvigubai didesnė už Europą. Kita vertus, Kinija puikiai suvokė, jog yra šalių, kurios kalba apie žmogaus teisės ir vėlgi yra šalių, kurios pašluoja po kilimu žmogaus teisų klausimas ir nori užsimti verslu. Mes turime tam tikrų galimybių, kurios leistų daryti spaudimą Kinijai laimiai. Kinija šiandieną nebėra izoliuota šalis, jai tenka atsižvelgti į vairių šalių norus, nuomonę, pageidavimus. Taigi, Kinija privalės atsižvelgti į tai, kas sakoma pasaulyje apie ją pačią. Ir šio požiūriu yra trys, turėtume tris rekomendacijas, su kuriamis norėčiau pasidalinti. Pirmiausia, mes Europos parlamente pasiekėme tam tikrą metą, prasideda naujas etapas, turėsime naują ES komisiją, e, įvyks klausimai su ypat, ypatinguoju užsienio reikalų įgaliojimu. Tiniu. Ir pirmiausias dalykas, ko turėtume iš ponios Aštin pareikalauti, tai įtraukti žmogaus teisų klausimus į visas ES politikos sritis. Turėtume suvokti, kad žmogaus teisės yra tokia sritis, kuria apsiriboja tik vieno komisaro veikla. Žmogaus teisės yra toks svarbus dalykas, kad jos turėtų mūs, būti mūsų veiklos širdimi. Aš esu pirmoje kadencijoje Europos parlamente ir anksčiau dirbau Lenkijos parlamente, taigi štai, štai ko norėčiau paklausti greičiausiai Europos Sąjunga auks, plėsis ir visame pasaulyje daugės jos atstovybių, diplomatinių atstovybių. Taigi sukursime diplomatinių tarnybų tinklą visame pasaulyje. Ir galėčiau įsivaizduoti, kad e, mūsų vadinamai ambasadai Kinija teks labai svarbus vaidmuo ir galbūt galėtume rekomenduoti mūsų ypatingai galiotiniai, kad mūsų ambasadoje Kinijoje turėtų būti skyrius, kuris būtų atsakingas už žmogaus teisų padėties Kinijoje stebėseną. Nepamirškime, apie ką čia šiandien kalbame. Juk kalbame apie mirties bausmę Kinijoje. Ir sakyčiau, reikia nepamiršti štai ko. Šiandien buvo paminėta, kad mirties bausmių e, vykdymas dažnėja Kinijoje, mirties bausmės dažniau skiriamas ir taikomos. Kitas kalbėtas kalbėjo, kad šiuo požiūriu padėtis kaip ir pagerėjo. Bet nepamirškime, kad Kinijoje yra 68 nusikalstamos veikos, už kurias gali būti skiriama mirties bausmė. 68. Netgi už ekonominius nusikaltimus gali būti skiriama mirties bausmė. Sutinku su tuo, kas sakė ponas e, Kunsterbakas, kad e, jeigu ja, mes bandysime vienu metu pasiekti skirtingų tikslų, tai kila pavojus, jog išvaistysime savo pastangas. Mes turime susitelkti į pagrindinius klausimus, ypač klausimus susijusius su žmogaus gyvybė. Dėkoju. Dar yra keturi kolegos, kurie norėtų pasisakyti. Jeigu norime, kad mūsų svečiai atsakytų protingai ir išsimei, tai tuomet mūsų pasisakymų ir klausimų metu turėtume apsiriboti vieną minutę, nes kitaip laiko nepakaks. Pone Scott, pone Spriepals, ponas Kukinas ir ponas Havitas. Dėja, daugiau į sąrašą kolegų įtraukti nebegaliu. You know, Chairman, president... Aš, būdamas parlamento vicepirmininku, gavau pirmininko įgaliojimą bendrais pobūdžiais įsitikinti, kokia situacija su žmogaus teisėmis Kinijoje. 2006-aisiais lankiausi Kinijoje, buvau susitikęs su Hudžia, Saudon, Hadžiučen, kitais įkalintais asmenims, kurie buvo kankinami. Ir man sudarys įspūdis, kad tie kankinimai tikrai nesumažėjo turint omenyje, kad Sakarovo premija, kurią mes praeitais metais sutikime Hudžia, po to jis buvo pasodintas į kalėjimą. Tai aš Zalzgiterio e, procesą atidžiai studijavau rytų Vokietijoje per šaltąjį karą. Ir tuo metu Vokietijoje e, žmonės e, kalinti asmenys galėjo apskūsti savo prižiūrėtojus arba kankintojus. Aš manau, kad mums iš tikrųjų reikia užtikrinti galimybę gauti tokio pobūdžio informaciją ne tik iš Kinijos, tačiau ir iš kitų pasaulio vietų, rinkti informaciją apie kankinimus, įkalinimus, panašius dalykus ir pasaulio bendruomenė galėtų tokiu būdu daryti spaudimą Kinijai Manau, kad tarptautinis baudžiamasis teismas ir ES tikrai turi tokių galimybių, kurių šiuo metu neturi, pavyzdžiui, jungtinės tautos. Taigi turime išlaikyti spaudimą Kinijai. Ačiū Makmilonui Skotui. Pone Brepols, ačiū pirmininkė, norėčiau užduoti komisijai konkretų klausimą apie etninių ir religinių mažumų diskriminacijas Kinijoje. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie tam e, tikras ateities vizijas, pavyzdžiui, susijusias su tuo, kaip Kinija elgsis ateityje tokiuose regionuose, e, kuriuose gyvena uigūrai, kitos mažumos. Mes žinome apie įvairias tarybos sankcijas, e, priemonės pareiškimus dėl mirties bausmės taikymo. Noriu išgirsti, ką ES nuveikė, kad užkirstų kelią mirties bausmės taikymui. Dėl ateities veiksmų Kinija teigia, kad toliau bus teisime asmenys dalyvavę neramumuose Uigūrų regione, o tai reiškia, kad reikia tikėtis dar daugiau mirties bausmių. Taigi, kokiu veiksmu mes galime imtis, kad užkirstume kelią tokiai situacijai. Norėčiau dar užduoti keletą klausimų ekspertams, tačiau suprantu, kad neturime pakankamai laiko. Galbūt iš jų atsakymų galėsime gauti daugiau detalesnės informacijos. Pirmininkė, ačiū poniai Brepols, ponas Kuka. I really appreciate all the information which we Dėkoju už e, visą tą informaciją, įdomią informaciją, kurią šiandien išgirdome. Man tačiau susidaro įspūdis kaip ponai Zemkiai, kad e, mes e, diskutuojame apie visas šias informacijas siekdami parengti kaip įmanoma veiksmingesnė mūsų bendradarbiavimo su Kinijos valdžios strategija, siekiant pagerinti žmogaus teisų situaciją ir pagerinti e, žmogaus teisų, e, žmonių padėti Kinijoje apskritai, nes priešingų atveju, jeigu mes nerenktume strategijos, tai būtų tik tai akademinė diskusija. Iš tikrųjų, labai dėkingas esu poniai e, Kinselbach ir ponui Adamsui, kurio pozicija iš tikrųjų labai arti žemės. Galbūt mano mintis bus tam tikra prasme naivi. Šių, e, buvo kalbama apie tą tylėją diplomatiją ir e, viešai spaudimą. Ar jūs manote, kad šių dviejų dalykų tarpusavio kombinacija yra neįmanoma? Ačiū ponui Kukanui, dabar paskutinysis kolega, kuris pasisakys, bus ponas Hauit. Ačiū poniai Kinselbach. Noriu užduoti klausimą. Iš tikrųjų neįsivaizduoju nei vienos pasaulio valstybės, su kuria nereiktų vykdyti dialogo žmogaus teisų kontekste. Aš esu jūsų dešinėje, labas rytas. Taigi, manau, kad būtų galima kalbėti apie įvairias ekonominės sankcijas jų taikymą arba netaikymą, tačiau aš iš tikrųjų manau, kad mes privalome viešai vykdyti e, ir tęsti dialogą žmogaus teisų klausimais. Tik norėčiau išgirsti jūsų reakciją į tokią mano mintį. Dėl E, mirties bausmės e, taikymo e, situacijos pagerėjimo, apie kurią minėjo ponas Šabas. Iš tikrųjų, aš nežinau, ar mes galime kalbėti apie tų teisinių seminarų bendrą poveikį pasikeisti situaciją. Mes turėtume pabandyti ieškoti tam tikros pusiausvėros tarp įvairių taikomų mechanizmų, kadangi neturiu laiko, tai daugiau nekalbėsiu. Ačiū ponui Hauitui. Aš manau, kad e, pirmiausiai norėčiau suteikti žodį ponui Metinui su naujam pranešėjui, kuris atstovauja Laisvo Tibeto kampanijai. Ir po to steiksime galimybę uh, mūsų svečiams atsakyti į jiems užduotus klausimus. Tik dabar dvi minutės leisime pasakyti mūsų naujam svečiu. Ačiū, ponė. Pirmininkė, mes norime pasakyti, kuo 2008 m. kovo mėnesio 235 demonstracijos taikios buvo surinktos. Šiuo metu Tibete vyrauja baimė, frustracijos. Vietoj to, kad pabandytų suprasti, dėl kokių priežasčių tai vyksta, Kinijos valdžia tiesiog nekreipia dėmesio į tai. Nuo 2008 metų kovo mėnesio daugiau nei 700 žmonių yra sulaikyti ir daugiau tai tuk, nei 1200 žmonių yra dingusių be žinios laikomi daug asmenų yra kalinta, daug asmenų ir buvo kankinta, mes čia gal skaičių nepateiksime. Kinijos vyriausybė bandė užgneušti tai, kontroliuodama informaciją. Šiuo metu, pavyzdžiui, žurnalistai vis dar negali nuvykti į Tibeto regioną. Didelis saugumas labai griežtai yra įgyvendinamas čia, Dabar kas dėl Tibeto kultūros ir religijos yra nu, vykdoma nauja politika. Visa tai, kas neprimtina vyriausybei, gali, gali būti traktuojama kaip separatizmas ir už tokius dalykus galime atsidurti kalėjime. Nepaisant to, Tibeto intelektualų bendruomenė uh, intelektualai, internete besireiškiantis žmonės to nepaisė ir daug, iš, daug tokių asmenų atsidūrė kalėjime. Nuo 2008 metų kovo mėnesio penki, as, penkiems asmenims buvo įvykdyta mirties bausmė. Norime padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai ir Europos parlamentui už griežtą pozicijos priesimimą šiuo klausimu. Kinijoje. Tiesą sakant, teismo procesai vyksta uždari, nėra atliekamas tinkas, tinkamas tyrimas, nėra tinkamai teikiama informacija aukų artimiesiams apie aukų buvimo vietą. Dip, užsienio diplomatai negali dalyvauti tam tikrose, kai kuriuose teismo procesuose. Mes esame parengę rekomendacijas, kaip galima būtų pagerinti Tibeto situaciją. Reikalaujame, kad Tibeto atžvilgių būtų primta konkrečių nuosaklių sprendimų. Europos Sąjunga galėtų šiuo klausimu susisiekti su Kinijos vadovybė. Pastarojo susitikimo metu Kinai aiškiai europiečiams parodė, jog jie nepageidauja dialogo dėl Tibeto. Labai svarbu yra tokią situaciją nušviesti galutinėme ES pranešime. Ir labai svarbu yra šį klausimą įtraukti į žmogaus teisų ir ES Kinijos viršūnų susitikimo darbo tvarkę. Dėkuoju, ponė Metinai. Turime jūsų raštų parengtą dokumentą praeitą savaitę parlamente buvo patvirtinta rezoliucija dėl Kinijos ir jūsų keliamas klausimas taip pat buvo keliamas. Dabar suteiksiu ponui Norlanderiui, ambasadoriui, o po to komisijos atstovams. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems už labai įdomias mintis bei pasiūlymus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tiek pirmininkaujantė šalis, tiek ir visi kiti ES pritarė ponę Gaušį susirūpinimui dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje, taip pat pritėmė ir ponui Kilgoro ir sus, jo susirūpinimui nesykiai jau kartojome, kad mums truputį patys dalykai Ir aišku, jie ne vieni, jų keltos problemos yra esminės. Pone pirmininkė, šiek tiek apie dialogą bei jo naudą. Aišku, labai sudėtinga ir beveik neįmanoma pamatuoti dialogo įtakos ir poveikio. Bet čia jau kitą vertus pagalvokime, kaip būtų, jeigu dialogo nebūtų, jis nevyktų. Norėčiau pacituoti tai, dėka e, dialogo metu su Centrinė ir Vidurio Azija, viena iš priminčių šalių, mums pasakė. Po dialogo įvyko vakarienė ir manau, kad tas žmogus man labai atvirai ir sąžininkai pasakė, kad jis niekuomet nebus tikė žmogaus, kuris teikia tokius argumentus, kalbėjo štai taip, vadovavosi tokiu teisinę poziciją, vertinant e, žmogaus teisų klausimus. Taigi aš manau, kad nereikia nuvertinti galimybės kalbėti žmonėmis. Juk žmogaus teisų klausimas yra susijęs ir su įtikinimu, patraukimu į savo pusę. Na ir iš tiesų, dialogas keitėsi, jis prisidėjo prie žmogaus teisų gerėjimo. Ir žmogaus teisų klausimus turėtume įtraukti visas ES formuojamos politikos rytis. Ir įvairiais lygmenimis, įvairiais dialoguose reikėtų kelti žmogaus teisų klausimus, kaip tai matėme ir pranešime spaudai dėl ES ir Kinijos viršūnių susitikimo. Tačiau nereikia apsiriboti vien dėl dialogais ir žmogaus teisinius, nes dialoguose galima kalbėti apie įvairius klausimus. Aš sutinku su tuo, kad reikia pasirūpinti, kad būtų naudojamos visos mūsų turimos priemonės. Pavyzdžiui, turime ne vien tik dialogą, ne vien tik tai seminarą, tačiau turime mūsų atstovybės be kine, Kinijoje ir tame kontekste vyksta daug daugiau kitokių susitikimų. Ir mūsų pirmininkamo metu e, šį rudenį septyniomis skirtingomis progomis mes darėme pareiškimus, demaršus Pekine. Taigi, manau, kad turimomis priemonėmis pasinaudojama, pasinaudojama ir dialogo ir būtų ne teisinga atsisakyti žmogaus teisų dialogo su Kinija kaip vieno iš kanalų. Nors sutinku, kad jis kaip priemonė gali ir privalo būti pagerintas. Dėkoju, ponė ambasadoriau, komisija. Dėkoju. Trumpa pastabėlė papildant poną ambasadorių. Nėra jokių dviejonių dėl to, jog žmogaus teisų teisų klausimui spręsti Kinijoje nėra vieno sprendimo. Turime suvokti, kad e, žmogaus teisės yra ne vienintelė problema, kurią aptarėme su Kinijoje. Yra ir kitų problemų - klimato kaita, priekyba ir taip toliau. Taigi Europos politikos formuotėms reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp visų šių svarbių klausimų, įtraukiant ir žmogaus teisės kaip pagrindinį elementą ir pasiekti, kad kiniečiai suvoktų, kas mums rūpi. Kaip minėjo ponas ambasadorius, mes turėtume naudoti tiek, derinti tiek tylę diplomatiją, tiek ir ryšius su visuomenė Kinijoje. Aš manau, kad mūsų žinia Kinijoje suprantama, jį pasiekia kiniečius. Na, dabar šiuo metu vykdomas dialogo vertinimas, vyksta diskusijos, taigi nėra jokių priežasčių bandyti užbėgant įvykiams už akių numatyti rezultatus. Bet mes juk daug dalykų vykdėme sistemingai ir, kaip minėjo Šaba, iš tikrųjų padėtis Kinijoje pagerėjo, yra patvirtinta daug naujų gerų įstatymų, tačiau šlubuoja jų gyvendinimas, ypač vietos lygių vėlgi yra Kinijoje tvirtami dviejų metų veiksmų planai, įdomu bus pažiūrėti, ko jie pasieks kitų metų pabaigoje, tačiau svarbiausia, ko neturėtume pamiršti, yra štai kas. Žmogaus teisų dialogas leidžia mums kelti įvairius klausimus, daryti tai atkakliai, tai darėme sistemingai. Galime paliesti įvairius klausimus ir problemas, kaip pavyzdžiui, teisininkų licenzijas. Ir E, patirtis rodo, kad kai mes kelime šios klausimus, tai tų konkrečių asmenų padėtis pagerėja, tai rodo statistika. Ir manau, kad tai svarbus elementas, kurio neturėtume pamiršti. O kai dėl dviejų konkrečių uh, klausimų dėl uigūrų, bei tai ES yra padariusi labai aiškių pareiškimų, o dėl apeliacinių bylų ir taip toliau, tai mes visą tai labai atidžiai seksime ir šis klausimas buvo keliamas ir uh, dialogo metu dėl jūsų uh, e, pakomičio rekomendacijų dėl dalyvavimo seminare. Tai aišku, mes atsižvelgėme į jūsų rekomendacijas ir, pavyzdžiui, gavai universitetas atsižvelgs į rekomendacijas dėl dalyvavimo seminare pagal parengtas komandas. Dėkoju komisijos atstovai. Pone Venkijanai, prašau. Pone pirmininkė, kadangi mano gimtoji kalba yra kinų, aš turiu vertėją ir kalbėsiu savo gimtąją kalbą. 国政府搞了一个叫做国国国家人权计划，认为呢这是一个这个进步。Um, I would like to... Na, turėčiau keletą pastabų dėl komisijos atstovo komentarų dėl žmogaus teisų bei Kinijos vyriausybės paste, paskelbto veiksmų plano. Na, yra kinietiška patarlė, pagal kurią veiksmai svarbesni nei žodžiai. Na tiesą sakant, žmogaus teisų veiksmų planas, kurį jis paskelbė Kinijos vyriausybė, yra laikytinas tiesiog žaidimu, kurį žaidžia Kinijos vyriausybė. žmogaus teisų veiksmų planą Kinijos vyriausybė patvirtino tuo metu, 2008 metais, kai buvo laukiama olimpinių žaidinių tam, kad būtų pagerintas Kinijos įvaizdis. Tačiau paskelbus ir patvirtinus šį veiksmų planą, tiesą sakant, suprastėjo žmogaus teisų padėtis Kinijoje ir niekas to nenuneiks. Kiitos tästä lyhyestä ja selkeästä. Dėkoju už šias aiškės pastabas. Dabar žodis ponui Kilgų. Script than I think the rest of us, if he thinks that human rights are improving in China. Čia yra pavyzdys, kuris mano rankose, kuris parodo, kad iš tikrųjų situacija negerėja. Uh, 2004-30. Trys tūkstančiai buvo mirties bausmės vykdymo atveju, po to tas skaičius smarkiai sumažėjo. Tačiau e, aš manau, kad e, Falun Gong persekiojimas e, iš tikrųjų yra netgi atskiras atvejis ir nėra e, tiesiogiai susijęs su mirties bausmės taikymu. Iš tikrųjų labai e, norėčiau padėkoti ponui Macmillan Scott, kuris labai įdėmiai stebėjo ir analizavo Falun Gong situaciją mes iš tikrųjų turime aiškiai pasakyti, kad negalime užmerkti akių ties šio klausimu ir turime toliau kovoti, kad situacija pasikeistų. Ačiū labai. Sako pirmininkė. Mes žinome, kad Kinijoje egzistuoja tam tikri tabu, apie kuriuos nekalbama diskusijose su vakarų atstovais. Tai pirmiausia yra Falun Gong judėjimas ir Tibetas. Pone Kilsenbach, jūs susilaukėte nemažai kritikos strėlių, prašau jums žodis. Ačiū labai. Taip pat ačiū e, Jums už reakcijas ir į klausimus, kurie buvo užduoti. Norėčiau vieną aspektą svarbu pabrėžti. Aš manau, kad mes neturėtume sustabdyti dialogo. Iš tikrųjų, aš to apie tai netgi nekalbėjau. Aišku, kad yra svarbu apie tai kalbėti, tačiau Europa turėtų pasvarstyti, kokios diskusijos atneša rezultatų ir kokios ne. Aš nesiūlau stabdyti žmogaus teisų dialogo su Kinija. Aš tik tai siūlau e, sumažinti tą, tas dialogo apimtis oficialių lygmenių, nes tas dialogas dabartinis tarp oficialių pareigūnų neatneša jokių apčiuopiamų rezultatų. Todėl mes turime grįžti prie viešojo dialogo ir prie dialogo politinių lygmenių, o ne pareigūnų lygmenių. Ačiū, pana Adams, žodis. Dėkauju. Tik tai galiu patvirtinti ir pritarti Katrinai, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad dialogas tęstusi ir e, mes iš tikrųjų nepriejome išvados, ar reikia nutraukti dabartinį dialogą ar ne, tačiau tas klausimas iš tikrųjų rimtas. Tačiau dialogai vyksta visą laiką, dvišaliai, daugiašaliai, akademiniai, dėl žmogaus teisų, sąžinės nuomonės laisvių ir taip toliau. Nesvarbu, ar kitos šalis prisėda prie šio dialogo, ar ne, jie vis tiek vyksta. Uh, Dar keletas pastebėjimų dėl tyliosios diplomatijos. Aišku, tylioji diplomatija turi būti pasitelkta, tačiau kartu su viešaja diplomatija darant pakankamai aišku spaudimą. Šiuo metu mes girdime daug atgarsių apie tai, kad buvo aptarta įvairiuose sustikimuose žmogaus teisės. Tačiau tai galbūt vyko vien arba dvi minutės, tačiau apie tai kalbama pranešimuose spaudai ir atrodo, kad žmogaus teisėms buvo suteikta ta pati reikšmė, kaip pavyzdžiui, prekybos klausimus. Jūs kalbėjote apie dialogo e, e relativumą, taip pat minėjote tas problemas, e, kurias kiniečiai buvo iškėlę dėl mečečių Švedijoje ir panašiai, tačiau aš manau, kad taip reikia garbingai elgtis, tačiau nereikia suteikti tokiems argumentams vienodo svorio. Ir geriausias atsakymas į klausimus apie mečetes Švedijoje būtų kontrklausimas apie mečečių, pavyzdžiui, situaciją ir musulmonų situaciją Kinijoje. Kinijos valstybė sistemingai e, riboja Čindžianio provincijos musulmonų teisę praktikuoti savo tikėjimą, neleidžia e, valstybės tarnautojams e, būti praktikuojančiais musulmonais, neleidžia veikti islamo mokykloms. Todėl aš manau, kad bet kokia tema, kurie kalbėtų kiniečiai bandydami savo argumentus pateikti e, kaltindami ES Kinijoje, e, ta pačia tema būtų galima surasti žymiai blogesnį situaciją. Dėl uh, Irish Human Rights Center. Aš manau, kad e, ne Europos Sąjunga yra kalta dėl to, kad nepasiekiama pažangos ir ne centras organizuojantis seminarus. Tai yra Kinijos pusė, kuri blokuoja bet kokią pažangą nes šių susitikimų seminarų organizatoriai niekada negali būti tikri, kad jūsų organizuotas seminaras iš tikrųjų įvyks, nes gali būti atšauktas paskutinę minutę. Iš tikrųjų, tokia yra realybė. Ačiū labai žodis profesoriui Šabaš. Thank you, Chair. Well, the fact that something was difficult never. Dėkoju. Pone pirmininkė, tai, jo kažkas yra sudinga, niekuomet manęs net baidė kažko imtis. Tikiuosi, kad darome pažangą. Uh, Ir galbūt iš tikrųjų tiek dialogo metu, tiek ir vykdant kitas panašias veiklas, pažiūrėjau, susijusias su mirties bausmės pasmerkimu. Taigi e, visą tai vykdant vyko labai vaisingas pasakytimas. Taigi negalima tik tai, kad čia yra viena šalės diskusijos. Na, Tiesą sakant, galbūt kai kurie šią salėje mano, kad yra grinai akademinė diskusija, bet tiesą sakant, tai netiesa. Man rodos, ponas Havitas e, klausė, kodėl, ar mes žinome, kodėl sumažėjo mirties, mirties bausmių skaičius Kinėje, tai faktas. Ir galbūt e, tų žmonių, e, kuriems nebuvo įvykdyta mirties bausmės skaičius, yra, bet tačiau į baskirtą yra tikriausiai didžiausias pasaulyje. Na, vyko akadinės diskusijos Europos taryboje, jungtinėse tautose, Europos Sąjungoje ir aš manau, kad tai davė vaisių. Tai yra pasmerkimas, kurį išsakė nevyriausybės organizacijos. Na, aš nesuprantu štai ko. Ar tie, kurie pasisako už dialogą ir pasikeitimą, net jeigu jis vien tik tais akademinio pobūdžio, taigi niekas neneigia to, jog būtinas politinis pasmerkimas tam tikrose vietose ir tam tikrame kontekste mes to nenorime atsisakyti. Tačiau tai nereiškia, jog tylios akademinės diskusijos neduoda naudos. Na ir ponas Donskis mm, kalbėjo apie analogiją tarp rytų Europos ir Kinijos. Esu tikras, kad vakarų Europoje e, e, 8-9 dešimtmetyje turėjome panašių argumentų tuo metu po Helsingio proceso stilios diskusijos, dialogai, na ir tikriausiai daugelis stebėtojų pritars, jog e, tas dialogas, tas procesas davė įtakos e, pokyčiams rytų Europoje. Dėkoju profesorius Sabas. 1976 metais Helsingio baigiamajame akte buvo pasakyta, jog nevyriausybinės organizacijos turėtų vaidinti esminį vaidmenį ir turėtų būti įtrauktos į politinį dialogą. Manau, labai svarbu, jog ir patys piliečiai būtų įtraukti į procesą. Dėkuoju iš diskusijas. Mums, parlamentarams, labai naudinga taip keistis nuomonėmis, nors laikos tigo pasisakymai buvo ribojami. Tikriausiai dar ne kartą teks sugrįžti prie Kinijos, tikriausiai duos, turėsime daug peno diskusijams, daug informacijos. Be kita ko ir apie tai, kad diskusijos dėl žmogaus teisų gali keisti padėtį ir tikėkime, kad kitos šalis iš to pasimokys. Kągi, baigime diskusijas dėl šio darbo atvarkės punktų. Pastarasis dvi valandas labai intensyviai bendradarbiavome, diskutavome ir dabar norėčiau pasveikinti svečią, kuris pas mus atvyko todėl, kad gruodžio antroji diena yra tarptautinė žmonių su negale diena. Pane Jekebė Šnygose atvyko pas mus. Jie atvyko iš Etiopijos. Iš Etiopijos žmonių su negale e, centro ji yra neregė turi juristės išsilavinimą ir labai malonu, kad pirmininkaujant Švedijai Tai įsigalioja Junktinių tautų ir Europos Sąjungos tarptautinis susitarimas. Taigi, ponė Nigusi, ar norėtumėte trumpai pasisakyti? Um, Like Chair, long... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad turiu galimybę pasisakyti apie šį išskirtinį įvykį, par, turiu galimybę pasisakyti parlamente. Aš esu iš Etiopijos, Etiopė. Ir galbūt jūs sudomintų, jūs kai ką sužinote apie mane, praradau akių šviesą, kai man buvo penkeri metai, Harasam, Etopija, kaimo vietovėje. Ir tenais likščiol e, vykdomos e, nu, kingsmingos tradicinės praktikos, pavyzdžiui, ankstyvos vedybos. Tačiau mano neregystė man davė didelės naudos, nes buvo manoma, kad aš e, nebetinku būti ištekinta, todėl e, mane perkelė į miestą, jau mokyklą, išsilavino ir e, turiu tiek juristės, tiek ir socialinės darbuotojas išsilavinimą. Taigi, taigi, mano neregistą man davė naudos, nors niekam jos nerekomenduočiau. Ir aišku, jie aišku kartu yra iššūkis norėčiau pakalbėti apie tą kūdikį, kurį nesiniai pagimdė Europos komisija. Tai yra Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale. Ir tikriausiai jūs geriau žinote nei aš, kad Europos bendrėjai komisija ją ratifikavo praeitą savaitę. Taigi šiek tiek apie šią konvenciją. Tai yra tarptautinis žmogaus teisų dokumentas ir pirmasis žmogaus teisų e, dokumentas 21 amžiuje. Ir pagal konvencijų praktiką raginama šio konvenciją gerbti žmonės su negale. Jungtinėse tautose šis tekstas buvo patvirtinęs Generalinėje asamblėje ir po 12 dienų šiam dokumentui sukaks treji metai. Ir matome, nuo 90 metų vyko jungtinių tautų dešimtmetis skirti žmonėms su negale, po to buvo sušaukti ekspertų susitikimai skirti peržiūrai, nuo po to Švedija bei It Italija e, teigia, kad reikia tarptautinio pagrindo skirtam e, žmonėms negalę. Ir po 90 metų darbo buvo parengta Junktinių tautų konvencija, kuri yra pirmasis privaloma pobūdžio Junktinių tautų dokumentas. Konvencijoje vadovaujamasi e, civilinės teisės tradicijomis, jie yra įžanginė dalis, tačiau jie vis dėlto yra skirtingų skyrių, kaip ir kitose Junktinių tautų konvencijose. Pavyzdžiui, pirmame straipsnėje yra apibrėžiamas uh, konvencijos tikslas, tačiau neapibriešta, kas yra negale. negale. Tiesiog pasakyta, kad kas yra žmonės, yra, kokie žmonės yra su negale. Taigi negale yra apibriešta ne kaip apibrieštis, o konvencijos tikslas. Pavyzdžiui, 30 straipsnėje kalbame apie žmonių su negale teisės. Ir matome, kad šioje konvencijoje yra netiek daug naujų teisių, bet tiesiog e, daromas raginimas gerbti tas teisės, kurios jau įtvirtintas kitose konvencijose, bet ir tautiniuose dokumentuose. Mes neteikime, kad nėra naujų teisų įtvirtinta šioje konvencijoje yra specifinių naujų teisų, pavyzdžiui, teisė gyventi nepriklausomai, o taip pat teisė būti trauktam į bendryją, taip pat teisė asmeninį judumą, taip pat e, teisė turėti prieigą. Tačiau yra taip pat aštuoni šios konvencijos pagrindiniai principai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. ir visos šalis turėtų vadovauti šiais principais. Tai pirmiausia, pagarba orumui, prigimti, prigimti, įgimtam orumui, nediskriminacija, pilnas veiksmingas dalyvavimas visuomenėje, e, žmogaus kaip su, ne, su negali pripažymas kaip žmonės įvairovės elemento, lygios galimybės, galimybė turėti prieigą, lygybė tarp moterų ir vyrų, pagarba e, dalyvauti visuomenės veikloje, vaikų su negale teisės, visą tai yra įtvirtinta įvairiose konvencijose. Na ir konvencija garantuoja mūsų teisės. Taip pat e, konvencija raginama užtikrinti įtraukti, neraginama kurti salo žmonėms negalę. Taigi nebejoju, kad įvairios šalis ir ES kaip vienetas suvaidina svarbu vaidmenį, tačiau žmogaus su negale klausimas turėtų būti keliamas bendrame žmogaus teisų kontekste. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, jog ši konvencija yra duris į įtraukti, nes žmonės su negaliai, ypač jaunuoliai, yra ne vien tik tais visuomenės pasiekimo įrodymas, bet, bet taip pat man įtraukties įrodymas. Tai yra tokių žmonių, kaip aš, kaip kitų, įtraukties įrodymas, kurie anksčiau neturėjo galimybės dalyvauti bendruomenės gyvenime. Ačiū. Dziękuję bardzo serdecznie pani Ingushi. Ačiū labai už jūsų pasisakymą ponė Nigušė. Taip pat noriu pasakyti, kad e, klausydamasis jūsų pasisakymą, tikrai mačiau asmenybę, tokią pasišventusią asmenybę kovoti už neįgalių žmonių teisės mūsų visuomenėje, apie santykių mūsų visuomenėje su neįgaliais asmenimis. Taigi jūsų patirtis asmeninė ir jūsų pasisakymas yra labai svarbus ne tik deklaratyviniu požiūriu, tačiau taip pat ir siekit atkreipti visuomenės, pasaulio visuomenės dėmesį į neįgalių žmonių problemas. Labai dėkoju Jums už šį pasisakymą mūsų pakomitetyje. Pavasarį mes ketiname surenkti viešuosius svarstymus. Šią temą mūsų pakomitetyje jame galės dalyvauti daugiau norinčiųjų ir e, taip pat kalbėsime apie neįgalių žmonių padėtį Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįgalių žmonių teisų konvencijos pasirašymo kontekste grįžtame prie anksčiau užduotų klausimų, buvo užduoti klausimai komisijai. Pirmasis e, klausimas buvo apie krikščionių padėtį Indijoje. Taigi prašau dabar komisijos atstovų atsakyti į šį užduotą klausimą. Uh, um... Iš tikrųjų buvo užduoti du klausimai dėl Indijos šiam posėdžiui. Pirmasis dėl krikščionių padėties, antrasis dėl Bopale įvykusios 84 metais nelaimės pramonės įmonė. Dėl krikščionių padėties komisija stengiasi pagerinti labai dažnai sudėtinga krikščionių situacija. Norėčiau iš anksto pasakyti, kad su savo partneriais Indijoje e, iškėlė susirūpinimą Europoje dėl įvairių religinių grupių persekiojimo, taip pat ir krikščionių mes pabrėžiame būtinybę apsaugoti žmonės visas pažeidiamas grupės, taip pat ir krikščionius, tačiau yra ir reikia kalbėti apie kitas e, visuomenės grupės, tokias kaip moteris, tautinės mažumos, vaikai. Savo susirūpinimą mes formaliai išreiškime Indijos valdžios atstovais ne vieną kartą. Pastrai kartą mes tą padarėme per Indijos ir ES žmogaus teisų dialogą, kur susitikimas vyko dėlėje. Ir norėčiau pridurti, kad 2008-aisiais per ES e ir Indijos viršūnės susitikimą Marselėje parengiamame posėdėje e, šios problemos buvo iškeltos ir taip pat aukščiausių lygmenių iš premjero Singo mes susilaukėme patikinimo, kad Indijos vyriausybė stengsis situaciją pagerinti, išspręsti problemas. Noriu pridurti, kad krikščionių padėtis Norisoje, kuri paaštrėjo per pastarosius du metus, ES atstovybėje Delija buvo įdėmiai analizuojama. E, misija nuvyko į vietą, siekdama nustatyti faktus ir e, per busmasias dvi savaitės taip pat ketiname dar vieną tokią faktų nustatymo misiją suorganizuoti. Taip pat yra bendradarbiaujamas su nevyriausybinėmis organizacijomis Norisoje siekiant išsiaiškinti, kokiais būdais būtų galima pagerinti situaciją. Baigdamas atsakyti šį klausimą, noriu pridurti, kad komisija ne per seniausiai paskelbė e, tam tikrą konkursą, e, vieš, viešų pasiūlymų konkursą dėl e, tarptautinių žmogaus teisų standartų sustiprinimo Indijoje ir yra numatyta šiems projektams pusantro milijono eurų, siekiant uh, užtikrinti tam tikras paslaugas, uh, kurios būtų prieinamos visoms pažeidžiamoms grupėms, uh, religinėms grupėms, moterims, tautinėms mažumoms, vaikams. Uh, tai parodo, kad komisija, komisija tikrai rūpi ši problema ir ES žmogaus teisės rytie veikianti uh, darbo grupė dėl jie taip pat skiria labai daug dėmesio mažumų padėčiai. Ar galėčiau sakyti iš karto į antrąjį klausimą? Pirmininkas siūlo šiuo metu suteikti galimybę pasisakyti, užduoti papildomą klausimą ponui parlamentarui Tokaš. tutaj myślę, że pan poseł Tokosz nie ma. Atrodo, kad ponas Tokoš neturi papildomų klausimų. Igen, itt vagyok, hogy ne, hogy ne. Chair, thank you, Chair. Thank you for... Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū už atsakymą komisijos atstovui. Problema, mano nuomonė, šiuo atveju lieka nepakitusi. Ką būtų galima palyginti su situacija Kinijoje, turint omenyje, kad e, tylioji diplomatija čia turėtų būti pasitelkta ir, ir noriu paklausti, e, kokiu rezultatu ši tylioji diplomatija atneša. ar tylioji diplomatija e, galėtų padėti pakeisti aktualią situaciją, kadangi esu iš postkomunistinės valstybės, tai žinau iš savo patirties, kad vakarų valstybės arba JAV, kuomet Rumunijoje Čiaušės, kur režimui e, tam tikrus klausimus užduodavo, arba iškeldavo tam tikras problemas. Tai e, tam tikrą prasme būdavo gaunamas oficialus atsakymas, kad buvo sureaguota, tačiau iš tikrųjų situacija nepasikeisdavo. Ir tokia situacija yra e, Kinijoje ir Indijoje šiuo metu žmogaus teisės. E, religinių mažumų grupių teisės yra pažeidinėjimas, taip kaip ir anksčiau, ar ES arba JAV ėmėsi kokiu nors aktyvesnių veiksmų, kad pakeistų situaciją. Jeigu grįžtume prie e, Rumunijos atveju, tai manau, kad Čiaušėskų tikrai būtų nusileidęs daromam spaudimui. Ir taigi noriu paklausti, kaip ES komisija galėtų pagerinti savo veiksmus. Pavyzdžiui, grįžkime prie valstybinės kalbos įstatymo Slovakijoje. Komisijos požiūris į šį įstatymą buvo tiek e, abejingas ir tolerantiškas, nepaisant e, Slovakijos tautinių mažumų kalbinių teisų pažeidinėjimų. Taigi aš norėčiau paraginti aktyviau propaguoti mūsų vertybės ir paremti persiekiamas bendruomenės musulmonus ir kitas tikėjimo e, religinės bendruomenės. Ačiū. Dabar ponios Lokviler klausimas dėl situacijos Indijoje po nelaimės pramonės regione 84 metais atsakymas dabar iš komisijos pusės. We, uh... Dėkoju. Komisija ir toliau vis dar labai susirūpinusi dėl humanitarnės ir ekologinės situacijos, taip pat 84 metų katastrofos e, pasiekmes sveikatai. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad komisija tuo metu neturėjo tinkamos priemonės, kuri būtų leidusi spręsti situaciją. Na, aišku, galima teikti, kad mes turėjome įsikišti teikdami techninę pagalbą tam, kad būtų pašalintos kiksmingos e, medžiagos e, toje teritorijoje ir kad viso, gyventojai būtų aprūpinti švariu vandeniu. Tačiau tuo metu 2004 metais parlamentas e, parengė rezoliuciją dėl katastrofos. Na ir tiesą sakant, tuo metu egzistavo ir dabar tebe egzistuoja kooperavimo bendradarbiavimo programa, jie skirimas gan didelis e, finansavimas, tačiau pagal tą programą jos apibriežti e, tikslus reikėjo derinti su vyriausybė, tai taip pat derinti su taryba ir vyriausybėmis. Šią programą siekime sutelkti daugiausia dėmesio sveikatos sektoriui, e, visuomeniai bei švietimui. Ir tuo metu nebuvo įmanoma pagal šią programą vykdyti papildomas uh, veiklas ir žingsnius ir konkrečiai dėl tos katastrofos iš tos vietos vyriausybė mūsų pagalbos nepaprašė. Taigi turint visą tai galvoje, o taip pat būtinybę padėti Indijai spręsti problemas, padėti pasirinkti ko, kon, katastrofų veikimui. Taigi komisija 2004 metais nusprendė Indijai skirti 10 milijonų eurų Indijos vyriausybiniai katastrofų valdymų programai. Ir tai buvo padaryta kartu bendradarbiaujant su UNDP. Ir pagal šią programą visi administravimo uh, lygmenys Indija nuo nacionalinių valdžios organų iki uh, regioninių ir vietos lygmens uh, e, lygmenis buvo įtraukti bendradarbiavimą. Ir tai, jog buvo daugiausia dėmesio skiriama e, katastrofų valdymo planams vietos lygių, tačiau, tiesą sakant, nebuvo jokių ženklų, kad, kurie būtų komisija įtikinę palaikyti tokio pobūdžio veiklą. Ir lygiai grečiai be to, komisija jau daugelį metų dalyvauja su Indijos vyriausybės e, organais aplinkosaugime e, dialoge, jis vyksta įvairiais lygmenimis iki ministro lygio, vyksta dialogas labai reguliariai, keičiamasi nuomonėmis ir aptariamas labai platus aplinkosauginių klausimų spektras. E, ir pavyzdžiui, čia paminėtinos tokios rytis kaip e, aplinkosauginiai teisės aktai ir manome, jog šis dialogas ir pokalbiai prisidėjo prie reformų. Nes e, tai tarsi paskandino partneris iš Indijos patvirtinti naudingas sistemas. Ir, aišku, nuo tos katastrofos Indija uh, įdėgė labai griežtų aplinkosauginių įstatymų, kurių tikslas yra užkirsti kelią štai tokiems įvykiams. Na, dar šiek tiek apie įmonių atsakomybę. Tai yra ES įmonių atsakomybė bei ūkio veikėjų, kurie veikia Indijoje. Šis klausimas buvo keliamas praeitįje įvairiose dialoguose, pavyzdžiui, su uh, Indijos uh, užimtumo ir pramonės ministrais. Na ir atrodo, kad e, įvyks pasikeitimas nuomonėmis dėl įmonė atsakomybės formalesnių lygių ateityje, tačiau šiuo metu derame su Indija dėl laisvos prekybos susitarimo. Ir mes esame įsipareigoję aptarti konkretų skyrių skirtą tvariam vystimuisi. Ir šiame skyriuje bus visi aspektai, susijęs, sutarimo aspektai susijęs su aplinkosauginiais bei darbo teisės aspektais bei pilietinės visuomenės įtrauktimi. Ir tai tarsi susišūkė su ta pagalba, kurią mes teikiame uh, pristaikymą prie e, globalizacijos padarinių kontekste, o taip pat siekiant užtikrinti tvarų vystimasi. Dėku, paprašysiu atsakyti klausimus. Dėkoju už labai išsamą atsakymą. Turiu du klausimus. Jeigu jūs tai perėsime ES ir Indijos darbo grupę, tai galbūt galėtumėte paprašyti uh, uh, Indijos vyriausybės sukurti atitinkamą uh, komisiją Nepalo klausimus spręsti. Na, o praeitais metais jungtinių tautų ypatingasis pranešėjas dėl verslo ir žmogaus teisių, panašiai kaip ponas profesorius Ragi, pabrėžė, uh, kad ne vien tik kalbant apie Indiją labai svarbu užtikrinti, kad tos aukos, kurios patyrė žmogaus, e, kurios nukentė dėl to, kad e, nebuvo pasima jų teisų, kad šių aukų teisės būtų sustiprintas. Aš manau, kad tai reikėtų ir toliau aptarti CR, CSR kontekste. Dėkuoju. Perikime prie kito ponios Jėglė klausimo. Jis yra susijęs su padėtimi Vietname. Ir jos klausimas yra susijęs su jaunų budistų vienuolių padėtimi. Na ir komisijos atstovas atsakysiu šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad tiek komisija, tiek ir valstybės narės puikiai supranta, kokia yra padėtis, bet ne vienų lynė. Lapkričio 10 dieną susitikome su dešimt, jaunų vienuolių, dešimtis jaunų vienuolių grupė iš vienuolyno ir mes aptarėme su jais padėti vienuolynę. Lapkričio 11 dieną uh, e, ES ambasadarė Hanoje susitiko su uh, E, Vietnamo vyriausybės religinių klausimų komiteto atstovais tam, kad būtų aptarta e, problemos e, susijusi su taikiais vienuolių protestais ir buvo raginama leisti vietnamiečių vienuoliams laisvai pasinaudoti nuomonės reiškimo uh, teisė. Mes aplankėme vienuolyną ir susipažinome su padėtimi vietoje ir remintis misijų vadovų padėties vertinimo ataskaitomis gali būti, kad teks numatyti papildomus veiksmus. Ir per kitą uh, Vietnamo Europos Sąjungos žmogaus teisų dialogą, kuris įvyks. Uh, gruodžio mėnesį bus pat keliamas šis klausimas ir tikriausiai verta atsižvelgti ir Europos Sąjungos, tai atsiprašau, parlamento rezoliuciją dėl padėties Vietname, kuri buvo patvirtinta praeitą savaitę. Dėkoju. Dziękuję bardzo mm, przedstawicielowi komisji. Czy pan... Dėkoju. Ar pane Jėglė norėtų toliau pakomentuoti šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovai, taip pat dėkuoju ir kolegoms už tai, kad pritarėte ir palaikėte rezoliuciją praeitą savaitę Strasbūrę. Ir šiandieną mes esame aptarę daug temų be kita ko, tai yra problemų, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis, tai yra iš tikrųjų rimta užduotis ir tikiuosi, kad mums pavyks daug ką nuveikti ir dėkoju visiems prisidėjusiesiems. Kągi, perikime prie kito klausimo. Ji kėlė Nikol Nilsen. Jis yra susijęs su prieiga prie vandens bei Europ... Palestinos ir Izraelio konfliktų komisijos. Paprašysiu atsakyti šį klausimą. Comes... Ačiū labai. Komet kalbama apie prieigą prie tam tikrų dalykų palestiniečių teritorijoje, tai norėčiau kalbėti apie bendrą valdymo principą šiame regione, nors klausimas daugiausiai kalbėjo apie naują susitarimą, kuris buvo ką tik pasirašytas. Pagrindiniai principai yra tokie. ES mano, kad asociacijos sutartis tarp Europos bendrijos ir Izraelio Jukas prašo kalbėtoją pradėti savo pasisakymą iš naujo. Taigi aš priminiau bendrąjį principą, kalbant apie prieigą prie tam tikrų produktų okupuotose teritorijose. Šie principai yra tokie. ES mano, kad Europos bendrijos ir Izraelio asociacijos sutartis yra taikoma Izraelio valstybės tarptautinės bendruomenės pripažintai teritorijai vadovaujantis jungtinių tautų saugumo tarybos atitinkamomis rezoliucijomis. Tai reiškia, kad produktams sukūrėmiems e, naujakurių gyvenvietėse Izraelio netaikomi preferencinių muitų tarifai. Ir 2005 metais šie tarifai buvo paskelbti oficialiame biletinėje ir jie iki šiol galioja. Kaip jau minėjau, klausimas buvo susijęs su nauja sutartimi dėl laisvos prekybos žemės ūkio žuvininkystės produktais. Jis buvo pasirašytas lapkričio pradžioje ir įsigalios 10 metų sausio mėnesio. Ši sutartis remiasi principais, kuriuos ką tik paminėjau. Todėl čia reikia kalbėti apie žemės ūkio ir žuvininkystės gaminius, kurie yra pagaminti naujose, naujakurių gyvenvietėse, todėl jiems nebus taikomi preferenciniai mūtų tarifai, jeigu jie bus eksportuojami į ES. Kitas klausimas buvo susijęs su prieiga prie vandens ypatingai susijęs su neseniai Amnesty International paskelbta ataskaita. Amnesty International skiria ypatingą dėmesį prieigai prie vandens okupuotose palestiniečių teritorijose. Komisija susipažinusi yra su šia ataskaita. Mes palaikome ryšius su Amnesty International ir šiuo metu analizuojame ataskaitos turinį. kalbant apie bendrą tarptautinės teisės situaciją, kuri reglamentuoja prieigą prie vandens ir e, sanitarinių sąlygų, tai tarptautiniuose teisės aktuose apie tai konkrečiai nekalbama, tačiau 11 straipsnis kalba tiksliau jo interpretacija traktuoja prieigą prie vandens kaip e, būtinybę, kaip būtinas algas siekiant užtikrinti deramas gyvenimo sąlygas. Ir Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje mes palaikome tokį interpretacijos variantą. Europos Sąjunga šiuo metu siekia, kad būtų užtikrinta tarptautinių ekspertų nuomonė, e, išvados dėl prieigos prie vandens. Mes pripažįstame, kad Izraelio ir okupuotų palestiniečių teritorijų kartu valdomi vandens resursai, tiksliau jų valdymas e, šiuo metu sukelia tam tikrų problemų. Mūsų politika visą laiką buvo tokia, kad mes siekėme per taikos darybas atkreipti Izraelio ir jo kaimynų dėmesį į prieigą prie vandens ir e, prieigos prie vandens užtikrinimą. Ką konkrečiau komisija veikia siekiant palaikyti tam tikrus konkrečius vandens vandentvarkos projektus tame regione. Yra vykdomi konkretus projektai. Vienas iš jų yra bendras Izraelio, palestiniečių, Jordanijos kompetentingų tarnybų projektas e, siekiant e, pas, e, skatinti pasikeitimą informaciniais duomenimis apie vandens resursus. Mes siekime pagerinti prieigos pirminė situacija gazos ruožė ir mes tęsime spaudimą Izraeliui, kaip tai darėme ir anksčiau, siekiant e, sumažinti jo taikomus suvaržymus vandens infrastruktūrai atnaujinti okupuotose e, regionuose. Taip pat e, remsime konkrečius projektus, kurie siekia pagerinti vandens prieigos ir sanitarnę situaciją gazoje. Taip pat e, vandens tiekimą žemės ūkiui. Taip pat mes galime svarstyti taip pat ir galimybę iškelti šios klausimus dvišalėme dialoge su Izraeliu dėl geros kaiminystės politikos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ar ponia Kil Nilsen norėtų užduoti papildomą klausimą? Prašau. Oui, en effet, je vous remercie pour ces réponses. Taip, norėčiau pirmiausia padėkoti už atsakymus. Tačiau dabar, kas dėl Izraelio produktų kilmės atsekamumo? Labai sunku yra atsekti, iš kokio regiono yra eksportuojami produktai. Kiek yra, žinoma, dėžėse daržovių ir vaisių, visi vaisiai ir daržovės yra sumaišomi. Tam tikros organizacijos teikia duomenis asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms yra jau surinkta domenų apie daugiau negu kad tūkstantį įmonių, kurios, kaip žinia, naudojasi kolonizacijos situacija. Izraelyje tokie duomenys yra žinomi. Daug įmonių yra stebima, Veolija, Deksija taip pat yra stebimos, Agrexko yra stebimos, Agrexko Jordano slėnyje augina ir eksportuoja maždaug 70 procentų vaisių ir daržovių. 90 procentų darbuotojų šiame regione dirbančių yra arabai palestiniečiai, jų sąlygos yra labai blogos, jiems atlyginimai yra mokami mažesni negu kad numato Izraelio įstatymai. Taip pat yra nustatyta, kad kolonijose auginami produktai kartais yra žymimi kaip Palestinos kilmės produktai. Tuo atveju, kai kuriuose, kai kuriuose valstybėse narėse yra atsisakoma importuoti Izraelio produktus. Boikotas šiuo metu vis platesnis yra vykdomas. Palestinos e, profsąjungos, e, nevyriausybinės organizacijos kviečia europiečius boikotuoti tuos produktus, kurie yra pagaminti tokiomis neprimtinomis sąlygomis už, užgrobtose teritorijose ir nesilaikant darbuotojų teisų. Tiesą sakant, manęs jūsų atsakymas neįtikino, mano manimu, čia yra reikalinga tikra rimta politinė valia, reikia turėti, tiesą sakant, rimtą mechanizmą, kurio dėka galima būtų patikrinti, iš kur, iš kokio regiono yra importuojamos datulės, pomidorai ir taip toliau. To pytanie neusatysfakcionavavo. Dėkoju. Na, atrodo, kad komisijos atsakymo nepati, nepakanka poniai Kilginson. Taigi paprašysime komisijos ir toliau dirbti šioje srityje.